So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, kolegos. Norėčiau iš pradžių e, pateikti informaciją apie kalbų režimą. Dėja, kroatų kalbos šiandieną nebus vertimo, tačiau po pietų bus užtikrinamas kroatų kalbos vertimas, bet maltiečių nebus. Uh, Po pietų mes grįšime į savo įprastinę salę. Dabar ją negalėjome pasinaudoti, todėl kad ten vyksta konferencija. Nu, <clears throat> norėčiau tai pasveikinti naują narį, Kris Larsen Jensen. Labai nuoširdžiai sveikiname prisijungus prie mūsų e, komiteto. Jis pakeis Daną Jorgenseną, kuris išvyko Mm, gruodžio viduryje tam, kad taptų ministru Danijoje. Taip pat norėčiau Jūs informuoti. Dabar turime internetinę priemonę e, teikti pasiūlymus ir pareiškimus. Ir jeigu jums kils neiškumų naudojantis šią priemonę, arba jeigu reikia, jūs norėsite paprašyti savo kolegų parlamentarų pagalbos, galite jie pasinaudoti. Taip pat e, mes plenarnėje sesijoje balsavome dėl medaus direktyvos, tačiau buvo nutrauktas, laikinai sustabdytas galutinis balsavimas dėl šios direktyvos ir mes balsuosime dėl to kovo mėnesį. Sulauksime taip pat, sulaukime taip pat šiandieną lankytojų grupės. Ir dar norėčiau pranešti, kad sveikatos klausimų e, seminaras vyks šiandieną pusę pirmos P7C01 salėje. Be to, mums reikia pakeisti visą pirmininką. Ką tik informavau, kad Dan Jorgensen turėjo išvykti iš komiteto ir dabar turime e, tuščią postą ir norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymus. Taip, labai apgailestame, kad Dan Jorgensen turėjo pasitraukti iš mūsų komiteto. Jis dabar Danijos ministras, tačiau džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungia naujas kolega. Ir aš norėčiau paskirti jį, pasiūlyti jį e, šio komiteto vicepirmininku Jis ilgą laiką dirbo Europos reikalų srityje, jis e, Danijos parlamente buvo Europos reikalų komiteto pirmininkas ir esu tikra, kad šio komiteto vicepirmininku jis tikrai tiktų būti. Ačiū už šį pasiūlymą. Na, klausiu kandidato. Ar e, norėtumėte užimti šį postą? Taip. Tuomet e, mes e, patvirtiname plojimais, kad e, išrinkome naują vicepirmininką. Taigi puikus rezultatas ir džiaugiuosi, kad vėl mūsų komanda yra pilnos sudėties. laiku. Lapkričio 14 protokolui niekas neprieštarauja, jis patvirtintas, taip pat norėčiau dabar ypatingai pasveikinti atvykusi ministrą. Taigi, e, nuoširdžiai sveikinu Graikijos sveikatos ministrą, poną Georgi Gedžių. Mes su juo aptarsime e, nemažai klausimų. Taip pat e, žinau, kad kolegos domėsis įvairiais medicininiais prietaisais Žinau, kad yra daug parlamentarų, kurie nori jums pateikti klausimus, bet pirmiausia, jums žodis, kad perskaitytumėte savo pranešimą, o mes, koordinatoriai ir, politi, ir, ir, ir frakcijų atstovai, galės pateikti klausimus, jūs atsakysite, o tada bus antrasis raundas. Taigi, toliau negaiždamas laiko, perdodu žodį jums, ministrė. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie šiandieną dalyvauja posėdėje. Ponios ir ponai, man didelė garbė čia būti šiandieną Graikijai pirmininkaujant Europos tarybai. Jūs esate Europos piliečių atstovai. Graikija pirmininkauja penktą kartą nuo įstojimo į Europos Sąjungą, tai pereinamasis laikotarpis. Ir šiuo metu susidurėme su dideliais iššūkiais, ne tik Graikijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos piliečiai kelia iššūkius jie susidūrė su taupimo programomis, ypač tokiose valstybėse, kur buvo didelė krizė, pavyzdžiui, Graikijoje. Matėme, kad krizė jau artėja prie pabaigos. Graikija taip pat jau kapstosi iš recesijos ir pereina prie ekonomikos augimo, tačiau krizė dar nėra nepasibaigusi, nedarbo skaičius tebėra rekordinis. Tai itin susiję, nuo to itin kenčia mano šalyje jauni žmonės. Iki Europos parlamento rinkimų liko keturi mėnesiai ir pirmininkaujanti šalis dalyvaus šiame procese. Mes norim parodyti, kokią misiją mes atliekame, mes norim parodyti, kad galim susidoroti su krize ir įveikti euroskepticizmą. Mes norim. Dabar norėčiau pateikti keletą problemų, kurias ketiname spręsti. Visų pirma, E, ketiname kurti naujas darbo vietas. Be to norim padidin, pagerinti monetarinę sąjungą ir gerinti ekonomiką. Trečia, reikėtų bendros emigracijos politikos ir ketvirta jūrų politiką reikėtų peržiūrėti. Kalbant apie sveikatos apsaugą, tai gera sveikata yra labai svarbi, kad auktų ekonomika, kad valstybės klestėtų. Todėl mes pateiksime ir nagrinėsime e, ne vieną e, teisinį dokumentą ir sieksime, kad e, visuomenės sveikata gerėtų. Man labai džiugu, kad taryba komisija ir parlamentas e, pasiekė susitarimą dėl tabako produktų. Tai yra labai svarbi sriti ir dėl to buvo balsuota plenarinėje sesijoje. Taip pat e, klinikiniai bandymai dėl šio dokumento taip pat buvo sutarta ir šis dokumentas yra labai svarbus. Taip pat e, pateiktas dokumentas dėl in vitro bandymų, pacientų saugos. Mes turim užtikrinti, kad vartotojai, profesionalai ir institucijos vieni kitais pasitikėtų. Tai yra labai svarbu. Be to turim kurti darbo vietas, turim mažinti sąnaudas, turim didinti ES konkurencingumą pasaulyje. Mes dirbsime toliau tuo, tais klausimais, kur, kuriais dirbo prieš tai pirmininkavusi šalis. Mūsų programa ateinančiam pusmečiui bus labai intensyvi, jau pirmi susitikimai vyko, gavom teigiamų rezultatų dabar dėl vaistų nuo gripo. Tai vėlgi rengiamas naujas teisės aktas jau yra pasiektas susitarimas ir tikimės, kad teisės aktas bus priimtas birželio mėnesį. Taip pat e, pradėjome trišalės dėrybos su Europos parlamentu, viskas, e, viskas vyksta gerai. Tikimės, kad ir pirmasis trilogas e, vyks sklandžiai. Dėl skaidrumo tikimės užtikrinti kainų ir kompensacijų skaidrumą, kompensacijų už medicininius produktus. Mes taip pat norėtume paremti tyrimus medicinos srityje. Taip pat reikėtų atsižvelgti į ekonominę krizę sveikatos sektoriuje. Ir vienas pagrindinių mūsų prioritetų yra užtikrinti, kad uh, sveikato sistema veikia efektyviai. Savo šalyje mes su tuo susidūrėme pastaruosius trejus metus dėl akivaizdžių priežasčių. Tačiau tą reikia aptarti ir ES ir nacionalinių lygmenimis. Atėnuose balandžio mėnesį bus organizuota konferencija. Ir bus na, dalinamasi nuomonėmis, kaip kokia kokia paslaugos kokybė valstybėse narėse, ar atitinkami piliečių poreigiai. Graikijoje mes įvykdėm ne vieną reformą ir pasiekėm e, puikių rezultatų tokiuose srityse kaip elektroninės bazės, išlaidos medicininiam sektoriui ir taip toliau. Galiausiai norėčiau padėkoti už už specialios darbo grupės Graikijoje pateiktus rezultatus. Penktadienį savo parlamente mes aptariam vieną įstatymą, kuris siejasi su pasaulio sveikatos organizacijos nuostatomis. Taip pat e, bendradarbiavom su valstybėm narėm, kurios pateikia puikių rezultatų, tad norėtume dar kartą peržvelgti geriausias praktikas, pasidalinti rezultatais ir sukurti vieną bendrą priemonių paketą, kuris e, padėtų doroti su krize ir skatintų augimą. Ir čia taip pat e, turėtume pasiekti, priimti išvadas taryboje. Imigracija. Dar vienas mūsų prioritetas, į tai norėtume pažvelgti iš sveikatos e, perspektyvos. Kai kuriuose valstybėse, kurios e, yra Europos Sąjungos pasienio valstybės, tačiau e, ši problema yra opi visoje Europos Sąjungoje. Mes neturim kalbėti tik apie pasienio valstybės. Taigi turime išspręsti migracijos ir sveikatos apsaugos problemas. Mes turime e, dirbti draugės siekdami išspręsti šią problemą. Taip pat e, norėtume e, skatinti sveiką mytybą ir sportą, nes teigiamas ir sveikas gyvenimo būdas padeda išvengti lygų ir tą reikėtų daryti nuo pat mažumės, kad e, kovotume su lygomis. Ir vasario mėnesį uh, jau bus surinkta konferencija šią temą. Dėl elektroninių programų sveikatos rytyje. Jos padeda pasiekti efektyvumo šioje srityje. Bus pateikta ataskaita dėl 2014 metų elektroninių sveikatos duomenų bazių. Tai padės reformuoti sveikatos priežiūros sistemą ir padės e, didinti ekonomikos augimą. Dėkoju. Dėkoju, ministrė. Panašu, kad ateinančiais mėnesiais mūsų lauks nemažai darbo ir iki Velykų. Mes dirbsime, taigi neturim pakankamai daug laiko trišalėms dėryboms, Bet jau pradėjom spręsti visą eilę klausimų ir žiūrėsim, kaip tas procesas vyks toliaus. O dabar norėčiau pasiūlyti koordinatoriams pateikti klausimus, taigi Dabar žodis tokiu petelyzė. Dėkui labai už e, atliktą darbą ir planuojamą darbą. Mes jau su jumis diskutavome kai kuriais aspektais, bet norėčiau dar šitą paklausti. Krize jau praeitie. E, faktai ir skaičiai rodo, kad e, Graikijoje į Graikiją jau įplaukia daugiau pinigų, biudžetas yra perteklinis. Taigi, taigi situacija yra tokia, apie kurią, pavyzdžiui, JAV tai tik pasvajotų. E, buvo kalbama, kad Graikijai teks pasitraukti iš eurozonos, bet tai nenutiko, mes turim sėkmės istoriją ir galim džiaugtis valstybių solidarumu. O kalbant apie sveikatos sistemą, kokios reformos buvo įvykdytos? A, ne, nepatentuoti vaistai, ar jie, koks jų vartojimo mastas, kokios yra vaistų direktyvos, diagnostinių bandymų teisės aktai. Mes norėtume, kad būtų, kad trišalės dėrybos įvyktų iki naujų parlamento rinkimų ir į tarybos poziciją norėčiau paprašyti įtraukti ir pateikti duomenis, kas buvo jau pasiekta. Ar notifikuotos e, laboratorijos pateikė išvadas, kurioms taryba galėtų pritarti. Net e, JAV dabar vyksta diskusija ir sakoma, kad nepasitarus net negalima jokių DNR testų. Taigi tai, apie tai diskutuojama ne tik Europos parlamente, bet ir kitose pasaulio dalyse. Dėkuoju. Vielen Dank, Matthias. Thank you very much, um, Mr. Gagiadis and Mr. Council. Pone Ganjadis ir pone tarybos uh, pirmininkė. Uh, iš tikrųjų esu sužavėtas to, ką jums pavyko pasiekti savo šalyje, ypač sveikatos sektoriuje. Žinome, kiek. Než, žinome, kiek žmonės jūsų šalyje nukentėjo per pastaruosius metus, ypač pažeidžiami yra ligoniai arba jų šeimos nariai. Taigi, jie yra dar silpnesni negu, ir kiti žmo, negu kiti žmonės. O kai sveikatos sektorius patiria problemų, jiems dar sudėtingiau. Žinome, kiek esate padarę, tai yra jūsų ir jūsų vyriausybės nuopelnas, bet dar yra kur tobulėti. Ir jeigu laikysite gerą visuomenės sveikatą kaip e, visuomenės e, gerovės sąlygą, tai e, jums pavyks. Mes visą laiką laikomės nuomonės, kad sąlygos tiems, kam reikia medicinės paramos, turi būti vienodos arba bent jau panašios. Turbūt visuomenė būtų daug Visuomeniai būtų daug nautingiau, jeigu tie, kas anksčiau iš Graikijos skolinosi, dabar gražintų jai, taip pat ir mano šalis. Tačiau tai yra mano asmeninė pastaba ir tikiuosi, kad jūsų vyriausybei, naujai vyriausybei pasiseks mm, prisiminti, priminti tiems skolininkams jų mm, pareigas. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie medicininės priemonės. Laiko nebelieka. Reikia rasti sprendimą. Žinau, kad kai kurios valstybės narės netaip susižavėjusios šia, šiuo klausimu. E, kai kuriuom šalims farmakologinis budrumas daug svarbesnis yra matome, kiek daug pinigų gauna valstybės narės, kai jos taiko farmakologinio budrumo priemonės. Galbūt ši pastaba ir nėra politiškai korektiška, tačiau norėčiau, kad šalis e, taip pat greitai reaguotų į medicininių prietaisų klausimus, o ne tik tai, kaip jos reagavo į farmakologinio budrumo e, klausimus. Galbūt reikėtų e, liautis pinigų perkelimą į farmakologinio budrumo priemonėms Mes žinome, kodėl jie, šios šalis taip nori greitai gyveninti šias priemonės. Ten yra ir asmeninių interesų. Žinome, kad valstybės narės veikia lietai. Žinome, kad reikia proveržio. Liet... Pirmininkavusi Lietuva buvo ambicinga, bet labai maloni. Tikiuosi, kad jūs būsite netokie malonūs nors tikiuosi, kad jūs vis tiek visi mėgs. Ir dabar, jeigu norime pasiekti pažangos, turime pagalvoti, kaip užbaigti šio klausimo svarstymą. Taip pat reikia pradėti trilogus, kaip galima anksčiau. Ir tada galėtume pradėti diskutuoti antrą, trečią ir ketvirtą ir penktas skirsnius. Ir kaip ponas Lyze sakė, už vakar teismas dar sėki pakartojo e, savo sprendimą dėl Finland, Vokietijos įmonės, kuri dabar turi uh, E, sumokėti kompensacijas e, dėl, e, ne, dėl brokuotų krūtų implantų. Taip pat norėčiau sužinoti, jeigu bus pasiektas susitarimas trilogė ir jeigu balandį bus balsuojama dėl šio klausimo – kiek galėsime būti tikri ir kad kitos šio, šių teisės aktų dalis, kurios dar nebuvo apsvarstytos, nebus pamirštos, bet bus toliau su jomis dirbama ir dėl jų deramasi, kaip kad nusprendė parlamentas balsuodamas pirmą kartą. Aišku, jums tai sudėtinga, žinau, tačiau e, galėtų būti ir tarybos deklaracija, kaip sąžiningo tarpininko deklaracija šiuo klausimu padaryta. Ir tai yra mažiausiai, ką galima padaryti, bet reikia veikti greitai. Ačiū. Labai aiškus pasisakymas. Mano kolegė visada labai atvirai išneka. Dabar Rebeka Tyler. Um, Ačiū, pirmininkė. Alkoholio vartojimas susijęs su 16 lygų, kepenų, inkstų, e, širdies kraujagislių vėžių ir taip toliau. 3,5 e, procento moterų ir 4,2 procento vyrų Graikijoje kenčia nuo alkoholizmo. Ir kalbate apie tai, kad reikėtų imtis priemonių, kad e, sumažintų alkoholio žalą. Taigi, kaip pirmininkaujanti šalis ketina dirbti ties šiuo planu ir ar bus priimta kokie teisės aktai, nes žinoma, kad valstybės narės turėtų priimti su to susijusius teisės aktus. Dėkoju. Kitas kalbėtojas žaliųjų atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tikrai tikiuosi, kad jums sveikatos apsaugos srityje pavyks nuvirti, nu, nudirbti gerą darbą mes turim spręsti ne tik ES, bet ir Graikijos problemas. Graikijoje e, trečdalis gyventojų neturi sveikatos apsaugos draudimų, vadinasi, milijonas žmonių neturi nemokamos sveikatos apsaugos, negali naudoti sveikatos paslaugom. Jie nemoka draudimo įmokų jau keletą metų buvo uždarytos e, penkios ligoninės, kai kuriuose ligoninėse trūksta gydytojų. Ir problema yra sveikatos apsaugos reformos. Taigi Graikija, pirmininkaujanti šalis, turi išspręsti ne tik Graikijos, bet ir ES problemas. Mes Envi komiteto prašėm įvertinti sveikatos apsaugos sistemų efektyvumą krizės metų, metu ir reformų efektyvumą. Ir e, krizė, nuo krizės nukentėjo ne tik Portugalija, Ispanija ir Graikija, bet ir kitos ES narės, pavyzdžiui, Vokietija ir Suomija. Ar ketinate įtraukti ir pilietinės visuomenės atstovus į šį procesą? Europos parlamente vyko daugybė klausimų, e, organizacijos pateikė mums labai graudžių duomenų. Kitas dalykas pažeidžiamos visuomenės grupės ne tik tose valstybėse, kurios itin skaudžiai nukentėjo nuo krizės, bet ir tokiose valstybėse kaip Belgija ir Prancūzija, kokia situacija yra šioj srity. Be to, klimato kaita labai svarbus klausimas šiame komitete, kaip ji daro įtaką e, sveikatai. Pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, Neilo karštinė. E, žmonės jie susirga dėl klimato kaitos. Pirmininkaujanti valstybė tikrai turėtų pateikti dokumentų klimato kaitos klausimais. Be to, dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, migracijos problemos ir solidarumas. Šioje vietoje yra ne vienas mitas ir dešinieji labai dažnai E, tais mitais naudojasi. Sakoma, kad migrantai serga tam tikrom lygom. Aš atlikau tyrimą ir supratau, kad tai yra absoliutus mitas. Tie imigrantai neplatina jokių lygų. Tačiau bėda ta, kad dažnai imigratai negali naudoti sveikatos apsaugos sistemą. Nesenai Graikija pradėjo naudotis Europos fondais Tačiau e, reikia, kad ligoninės bendradarbiautų ir užtikrintų sveikatos apsaugą imigrantams. Dėkoju. Pone Kortaks, dėkoju pirmininkę ir sveikinimai pirmininkaujančiai Graikijai. Žinau, kad ateinančius šešis mėnesius dirbsite tikrai puikiai. Aš e, noriu kai ką paaiškinti kolegoms. E, kolegos sakė, kad Graikija kentėjo nuo ekonomikos krizės, bet noriu pabrėžti, kad ta krizė tebe vyksta, tebe yra ir ji dar nesibaigė. Žmonės net išpardavinėja savo daiktus, kad galėtų išgyventi. Tai nors rodikliai yra geri popieryje, bet iš tiesų krizė dar nesibaigė. Graikai, medikai vyksta į Londoną dirbti ir praktikuotis ir panašu, kad šioj srity vyksta protų nutekėjimas. Graikijai, žinoma, tai yra labai nenaudinga. Taigi per pastaruosius trejetą metų jūs susidūrėte su rimta ekonominė krize. Kaip jūs galėtumėt pristatyti tas reformas, kurios įgyvendinote, taupimo programas, kaip galėtų jomis pasinaudoti kitos ES valstybės? Jūs kalbėjote apie imigraciją. E, Žinoma, žinome, kad į Graikiją atvyksta daug nelegalių imigrantų. Kaip jūs su jais dorojate? Kaip, e, kokią įtaką imigrantai daro uh, sveikatos sistemai Graikijoje? E, pavyzdžiui, į Britaniją atvyksta imigrantų, kurie serga tuberkuliozę ir jie atneša į šią šalį tą užkratą. Tai ką jūs darėt šioj srity? Dėkoju. Dėkoju. Ponas, kuris tu sak antra, kitas mūsų kalbėtojas. Ministrė, politikos gairės yra nenaudingos piliečiams, kurias jūs pristatėte. Prieš mm, ekonomikos krizę buvo kalbama apie, apie skolas. buvo teigiama, kad e, ekonomika auga, kad remiamas verslas ir taip susidarė monopolijos. Sveikato sistema yra aukso šaltinis tokiems investuotojams. tokia e, graikų biudžeto, mm, biudžeto programa nėra teigiama, jei iš sveikatos apsaugai išleidžiama daugiau jos finansavimui šiemet skiriama 19 procentų daugiau negu pernai. tačiau ligoninių išlaikymui išlaidos mažėjo ir jeigu pasižiūrėtumėt į, bendrai į pensijų sistemą, sveikatos apsaugos sistemą, tam išleidžiama 1,8 milijardo eurų, taigi šnekam apie didžiulę pinigų sumą ir ji turės didelę įtaką sveikatos apsaugos sistemai. Tačiau tai kenguotojų sveikatos. Graikijoje dabar yra 1,5 milijono bedarbių, kuriems e, netaikomas valstybinis sveikatos draudimas e, klinikoms ir ligoninėms finansavimas yra nepakankamas. Ir žinoma, kad tai turi įtaką ir ligoninių bei klinikų personalui. Labai dažnai nuolatinius darbuotojus pakeičia nepilną darbo dieną dirbantis darbuotojai. Ir tai žinoma kenkia ne tik sąlygoms, bet ir paslaugų kokybei. Per pastaruosius trejetą metų didėjo išlaidos vaistams 27 procentais. Žinoma, tai labai naudinga farmacijos bendrovėms, bet e, tą kainą sumoka pacientai. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti štai ką. E, šią politiką e, vykdė Buvo, ši politika buvo vykdoma sveikatos apsaugos ir apskritai socialinėje, socialinės apsaugos sistemose. Taigi turime užtikrinti, kad piliečiai turėtų sveikatos apsaugos draudimą. atėjau e, čia ne tik tam, kad pakalbėčiau apie socialinę ir sveikatos apsaugos politikas. Mes e, tikrai turime turėti visiškai nemokamą sveikatos apsaugos sistemą, kuri būtų prieinama visiems piliečiams, tačiau turime taip pat kreipti dėmesį ir į prevencijas mums reikia greitų priemonių. Dėkoju už labai išsame kalbą, tačiau jei galėtumėt kalbėti šiek tiek tyliau ir lėčiau, būtų labai gerai. Taigi, dabar jau baigėsi pirmasis klausimų raundas ir dabar norėčiau paprašyti ministro atsakyti į pirmosius klausimus ir tuomet perėsim prie antro klausimų raundo. Aš pasistengsiu atsakyti į visus užduotus klausimus. Dėkoju, kad man juos uždavėte. Taigi norėčiau pradėti pono Lysos klausimu. Krize tęsiasi. Graikija per pastaruosius metus uh, padarė labai daug dalykų. Aš tikrai netikėjau, kad per tokį trumpą laiką pasieksime visą tai. Graikai labai daug aukojosi. Graikai neteko apie tre, 30 procentų savo pajamų, aš šit skaičių jau minėjau taryboj. Ir visa tai nebūtų įvykę be graikų pasiaukojimo ir Europos Sąjungos paramos. Taigi Graikija yra tarsi pavyzdys, kaip galima žengti į geresnį rytojų. Taigi dėl generinių vaistų. Graikijoje buvo imtasi daugybė priemonių siekant reformuoti sveikatos sistemą ir perėjome nuo 14 e, iki 22 procentų ir norėtume pereiti prie 60 procentų generinių vaistų Graikijos teritorijoje. Mes ne tik sumažinom vaistų kainas, bet ir raginame gydytojus Mm, išrašyti generinius vaistus. Taip pat pradėjome e, pilietinę kampaniją, e, kurią skatiname vartoti generinius vaistus, kad e, nekiltų jokių nesusipratimų visuomenėje šiuo klausimu. Tokiu būdu galima kontroliuoti, kiek žmonės išleidžia vaistams. Tai taip pat yra ir atsakymas poniai Rod Parent. Sveikata Graikijos, pirmininkančiai Graikijai yra labai svarbus klausimas. Norime pasiekti susitarimą, kaip galima greičiau. Atsižvelgiant į įvairiausias e, valstybių narių nuomonės šiuo klausimu. Tačiau manome, kad bendras interesas reikalauja kuo skubiau išspręsti šį klausimą. Ir laikydamėsi Europos lygio požiūrio galėtume padaryti pažangą. Kai dėl DNR, kaip suprantu, šis klausimas iškeltas darbo grupėje taryboje, pozicijos dar nepasiekėme. Šis klausimas labai sudėtingas, todėl dėja į jį atsakyti dabar negaliu. Pone Alborg Žinau, kad jūs dedate daug pastangų šioje srityje ir mes tai vertiname. Žinau, kad buvo labai stengiamasi pasiekti proveržį nagrinėjant šį klausimą. Pirmininkaujantį Graikiją jau ėmėsi pirmųjų žingsnių. Pabaigtas pirmasis svarstymas E, sausio ir vasario mėnesį šiuo klausimu susitiks darbo grupė ir kai joje bus baigtas svarstyti šis klausimas vasario mėnesį, galėsime jums tiksliai pasakyti, kokia yra situacija ir kiek ar kiek suartėjusios yra valstybių narių pozicijos. Mes bet kuriuo atveju su jumis palaikysime nuolatinį ryšį. Aš visiškai sutinku, kad Tai, kaip šiandieną veikia sistema, nėra patenkinama. Ir mes žinome, kad problemų yra. Todėl turime rasti pusiausvirą tarp kontroliuojamos rinkos, kuri mums leistų užtikrinti skaidrumą ir pacientų saugumą, o tai yra svarbiausia, nes o tuo pat metu turime neprarasti ir konkurencingumo Manau, kad visi į tai žiūrime pozityviai. Be abejonės mes esame pasiryžę dirbti, aktyviai dirbti šioje srityje. Dabar noriu išsakyti savo asmeninę nuomonę. Reformos vykstančios Graikijoje vyksta gana lietai. Tačiau jos būtų iš vis neįmanomos, jeigu nebūtų pono Richtenbergerio ir darbo grupės pastangų. Jie iš tikrųjų asmeniškai domėjosi situaciją, jie vyko į mūsų šalį ir suprato, kaip mūsų žmonės kentėjo. Pone Taylor, suprantu ir sutinku, kad prevencija yra svarbus dalykas – Ir mums reikia spręsti sveikatos problemas visose gyventojų grupėse ir rūpintis jaunimo sveikata bei alkoholio keliamomis problemomis. Mes įsteigėme darbo grupę, kuri rūpinasi, kaip pažaboti alkoholio vartojimo daromą žalą. Graikija šioje srityje nepatiria labai rimtų problemų. Pone Krisoilo. Norėčiau paaiškinti savo nuomonę šiuo klausimu. Kalbant apie imigraciją, mes tikime Europos solidarumo idėją. Turime gerbti šių žmonių teisės, Negalime palikti jų neapsaugotų. Tačiau, kad Graikija ir kitos šalis, kurios dėl geografinių priežasčių sulaukia migrantų antplūdžio, turi sulaukti paramos iš kitų Europos šalių. Mes negalime vieni e, pakelti šio spaudimo. Visi europiečiai turi suvokti, kad būtina e, gerbti šių žmonių žmogaus teisės ir teikti jiems visas reikalingas paslaugas. Kiekviena šalis atskirai ir ypač Graikija dabartinėje situacijoje negali spręsti šių problemų viena. Todėl čia turime pagalvoti apie Europos solidarumą. Kai dėl lygų ir pacientų mm, Graikijoje kilo poliomelito problema, tai patvirtino PSO ir poliomelitą atnešė būtent migrantai iš Sirijos. Mes jų aišku nekaltiname, jie irgi yra pažeidžiami ir juos dažniau puola lygos. Taigi, mes nediskutuojame, ar jie atneša lygas ar ne, kai kurie iš jų tikrai perneša tas lygas, bet mes ES turi, turime tinkamai įspręsti šį reiškinį, kadangi lygų paplitimas, lygų, kurios Graikijoje buvo jau e, sutramdytos, bet dabar vėl pradeda plisti ir pirmininkaujantį Graikiją rūpinsis ir šiuo klausimu. Pavyzdžiui, sveikatos paslaugų tiekimas per pastarąjį dešimtmetį Graikijai kainavo šimtus milijonų eurų, o kaip žinote, mūsų biudžetas yra labai sudėtingoje situacijoje. Kiekvienas euras yra svarbus. Šioje situacijoje e, ekstremaliai kraštutiniai dešinieji pasinaudoja žmonių pasipiktinimu. Jie nebūtinai atpasakoja tikslę situaciją, bet Graikijos piliečiai pasiduoda tam pykčio kurstimui. Visi tyrimai atlikti BPO, taip pat ir mūsų pačių įrodo, kad Graikija yra maždaug ties ES vidurkiu. δεν υπολείπεται των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών στο κομμάτι του εμβολιασμού. Ε, το κομμάτι της... Graikija neatsilieka vakcinavimo požiūriu, o kai dėl klimato kaitos, na, šis klausimas yra labai įdomus. Labai svarbu ir labai įdomu nagrinėti šį klausimą. Mes pastaruoju metu nepajutome labai ryškių klimato kaitos padarinių mūsų vasaros nepasidarė pernelyg karštos. Tačiau žinome, kad problema egzistuoja ir ją atidžiai stebime. Kalbėjote apie pilietinę visuomenę. Na, mes dar nesame nieko suplanavę šiuo požiūriu. Man, mane labai sudomino jūsų pasisakymas ir aš neprieštaraučiau jūsų idėjoms. Galbūt aš raštu atsakysiu jums į šį klausimą. Egzistuoja didžiulė problema. Tačiau tai, kad 3 milijonai graikų neturi prieigos prie sveikatos draudimo, nėra teisingas faktas. Visi graikai turi prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų. Ar tai būtų graikai ar imigrantai, visiems esant reikalui tokios paslaugos yra suteikiamos. Problema yra greičiau susijusi su lėtinėmis lygomis ar kasdienėmis lygomis. Siekiama sukurti bendrą sistemą. Mes bandome spręsti šią rimtą problemą. Kai dėl pono Jankudakis klausimo. Turiu daug draugų, kurie atsidūrė tokioje situacijoje. Graikijoje yra daug daktarų, tačiau mūsų sistemos problema yra ta, kad pas mus yra 75 tūkstančiai gydytojų ir turėtų būti apie 25 tūkstančiai. Taigi daug graikų norėjo tapti daktarais ir jais tapo, o kad panaudotume visų jų paslaugas – reikėtų, kad sirgtų visi graikai, o tai visai nėra gera mintis. Taigi kai kurie, aišku, turi vykti ir dirbti užsienyje. Puiku, kad jie randa gerus darbus Britanijoje. Graikijai tai nesudaro didelių problemų. Dažnai jie pasirenka, būdami europiečiais, dirbti kitoje šalyje tai, kad galime keisti savo darbo jėgą, problemų nesukelia. Juk perėjome į kitą Europos judumo proceso etapą. O kai dėl krizės metu vykusių reformų, jos aišku buvo labai sudėtingos. Minėjote, kad žmonės kenčia, nekentėjo, bet ir kenčia – Tai yra tiesa, tačiau Graikija nukentėjo nuo tokios masyvios krizės, kad per vieną dieną iš jos išeiti neįmanoma. Mūsų vyriausybė dirba labai sunkiai, kad kaip galima greičiau įvyktų pokyčiai, nes suprantama, kad žmonės kenčia. Tačiau stebuklų padaryti negalime darome viską, ką galime ir manau, kad einame, tinka, einame tinkamą linkme. Toliau atsakysiu ponui Tusai. Suprantame, e, kad mūsų ideologija skiriasi, tačiau kalbėkime atvirai. Mes ir toliau Na, daug žmonių dėmesį kreipia į netinkamas sritis ir kartais susidaro netinkama įspūdį. Europoje ir toliau geriausia gyventi pasaulyje. Europos demokratija yra stipriausia, žmogaus teisės labiausiai gerbiamos. Mūsų piliečiai mėgaujasi didžiau, didžiausią gerovę per visą istoriją. Jeigu Europą pradėsime demonizuoti, pakenksime istoriškai susikloščiusiam solidarumui ir paramai tarp tautų. Jūsų partija ir kitos partijos Graikijoje. Graikijai išleidžiant tris kart daugiau sveikatos sričiai. Net jeigu tai būtų ir dabar, jūs vis tiek kalbėtumėte lygiai taip pat kaip dabar. Nes tada pinigai buvo tiesiog švaistomi. Aš čia kalbu apskritai apie įvairias partijas, ne tik apie jūsų partiją. Šiandieną išlaidos yra sumažintos. Tam reikėjo imtis reformų be jokių, be išlaidų, jeigu nebūtų sumažintos išlaidos ligoninėms ir sveikatos priežiūrai, nebūtų pasiekta to, kas yra dabar. O dabar ligoninėse dirba mažes, mažiau personalo, bet teikia veiksmingesnės paslaugas. Taigi ne viskas yra neigiama. Ponu Hristoilo dabar atsakysiu, kad mūsų tikslas veikatos apsaugos sektoriuje už, yra užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie sveikatos apsaugos, nepriklausomai ar jie turi sveikatos draudimą ar ne. Ačiū, ministrė. Toliau e, antras klausimų raundas. Dabar perskaitysiu sąrašą norinčių pasisakyti. Peterli, Estrela, Kupudzakos, Šlyten, Lipman, Rebecca Taylor ir vėl noriu pasisakyti. Toliau Lokaš. Ar nieko nepraleidau? Čia taip pat yra ir filmavimo komanda. Polzat kartu su ponė Hubner. Taigi antrasis klausimų raundas. Prašom, Peterle. Najprej bi vam rad čestital. Pone ministra, visų pirma norėčiau pasveikinti jūs ir jūsų vyriausybę dėl teigiamo augimo E, būdamas e, vice pirmininkų sveikatos komitete ir organizacijos e, kovoje prieš vėžį dalyvis. Labai džiaugiuosi, kad kalbėjote apie sveikatą ir sveikatos apsaugą. Taigi keli klausimai. Pirma, kur reikėtų kalbėti apie pridėtinę vertę sveikato sistemoje. Antra, kurios strateginės reformos Graikijoje buvo pačios svarbiausios, ką darote, kad padidintumėte efektyvumą. E, krizės metu daug buvo dėmesio skirta efektyvumui. Ir trečias dalykas, kaip Graikija kovo su vėžiu. Dėkoju labai. Dabar ponė Estrela. Kalimera, ponė ministra. Aš esu Portugalė, labai nuosekliai sekiau įvykius Graikijoje, tai noriu tiesiog išreikšti savo solidarumą. Nes graikai tikrai kentė nuo krizės, nuo e, taupimo programų, lygiai taip pat kaip ir portugalai. Taigi dabar aš jums tiesiog norėčiau palinkėti sėkmės pirmininkaujant. Uh, Pone pirmininkė, jūs jau ką tik paminėjote keletą prioritetinių sričių, įskaitant sveikatos sistemos skaidrumą ir efektyvumą. Jūs norite, kad piliečių sveikata pagerėtų, tačiau mane domina, kokios konkrečios priemonės uh, bus imamos pirmininkaujant Graikijai, kad pasiektumėte šių išvardytų tikslų. Mane tai itin domina, nes aš buvau pranešėja, kai buvo kalbama apie mažėjančią sveikatos apsaugos sistemos efektyvumą. O jūs kalbate apie tai, kad Graikijoje visi piliečiai turėjo prieigą prie sveikatos priežiūros sistemų, bet e, Portugalijoje, Graikijoje ir kitose valstybėse iš tiesų dėl ekonominio sunkmečio daug žmonių negalėjo naudotis sveikatos priežiūros e, institucijom. 30 procentų buvo paminėtas skaičius, taigi tiek žmonių negalėjo gauti e, sveikatos priežiūros ar e, vaistų. 2011 metais e, komisija nurodė, kad nemaža piliečių dalis negalėjo gauti efektyvios veikatos priežiūros dėl ilgų laukimo eilių ir tai itin e, susiję su moterimis. Tai dėl tos sudėtingos ekonominės situacijos, dėl gyvenimo sąlygų. Sveikatos apsaugos sistema taip pat buvo paliesta. Taigi, kaip pirmininkaujanti Graikija ketina prisidėti, kad e, išspręstų šią problemą, kad būtų kuo mažiau neligumų ES, kalbant apie sveikato sistemą. Dėkoju. Panas Kumudzakė. Dėkoju ir aš tikiuosi, kad man bus skiriama tiek pat laiko, kiek ir kitiems kolegoms. Pone ministre, dėkoju už jūsų pasisakymą ir už tai, kad atvykote į Envi komitetą. Linkiu sėkmingai dirbti pirmininkaujančios valstybės darbus. Tai labai sudėtingas laikotarpis, nes ne Ne tik dėl to, kad Europa atsigauna po krizės, bet ir dėl to, kad šiais metais šį pusmetį vyks Europos parlamento rinkimai. Taigi jums tikrai teks didelė darbo našta. Aš nenoriu pasikartoti apie tai, kas jau buvo kalbėta, apie jūsų darbo programą, bet uh, turint mintį Europos parlamento rinkimus ir e, labai sudėtinga Graikijos politinė situacija. Norėčiau grįžti prie vienų, vieno iš pirmininkaujančios valstybės prioritetų, kurį jūs paminėjote. Europos piliečiams du dalykai yra itin svarbus - imigracija ir visuomenės sveikata. Taigi turėtume pasveikinti pirmininkaujančią Graikiją, kad šias abi temas įtraukė į prioritetų sąrašą. Tai, kaip minėjau, politinė situacija dabar yra labai įtempta. Imigracija. E, kelia problemų sveikatos priežiūros sistemoms kai kuriuose ES valstybėse. Tačiau neturėtume išskirti šių taip pažeidžiamų žmonių iš e, sveikatos priežiūros sistemos. Tai būtų labai neeuropietiška. Tačiau taip pat negalim palikti situacijos tokios, kokia ji yra šiandieną. Tai yra didelė problema, todėl ją reikia spręsti ES lygmenių ir nepamiršti solidarumo. Jūs apie tai jau kalbate. Tačiau ar siūlote pasiekti kažkokį susitarimą ar parengti tam tikras gairias, kad galėtume išspręsti šią sudėtingą problemą ES lygmenių. Aš žinau, kad nėra jokio teisėkuros dokumento, bet ar bus kažkas parengta? Aš manau, kad tai turėtų būti prioritetinis klausimas. Jeigu iki parlamento kadencijos pabaigos galėtume gauti kokį tekstą būtų labai gerai, nes per kitą kadenciją galima būtų pateikti teisėje kuros pasiūlymus. Dėkoju. Anšliutin. Kalbėsiu visgi anglų kalbą. Pavyzdžiui, Švedijoje E, trūksta pribuvėjų, tai jeigu Graikijoje yra per daug, tai mes tikrai jas kviestume į Švediją. Mes kalbėjom apie daug dalykų, kalbėjom apie tabako direktyvą, kuri bus netrukus patvirtinta ir uh, e, prieimus šią direktyvą bus, uh, bus galima stupyti daug pinigų, tačiau reikia užtikrinti, kad ji būtų tinkamai įgyvendinta ES šalyse. Uh, Kalbant apie cheminės medžiagas, tai mes esam prieėmę rezoliuciją, mes apie tai e, kalbėjom, apie cheminės medžiagas, bet problema rimta ir ar žadote ją spręsti e, pirmininkaujant? Manau, kad ši problema nepakankamai įvertinta e, ir iš tiesų nuo cheminio uh, cheminės medžiagos veikimo iki galutinio poveikio yra gan ilgas laikas, tai turi, reikėtų atsižvelgti. E, dar norėčiau grįžti prie alkoholio. Mes kalbėjom apie alkoholio žymėjimą etiketėmis ir žinom, uh, kad žmonės nelabai gerai žino, koks yra alkoholio poveikis. Ne visi žino, pavyzdžiui, kad alkoholis sukelia vėžį ar kad alkoholis yra labai koloringas. Taigi, kokie būtų etikečių reikalavimai, gal komisija turėtų taip pat peržiūrėti ženklinimą kitais e, metais. Ką Jūs manote apie alkoholio etikečių ženklinimą žymėjimą? Taip pat kalbėjote apie vaistų kainas E, žinoma, e, kad galima įdėkti e, privalomą ženklinimą, tai galėtų būti inovacinis modelis, užuot perkant labai brangius vaistus, gal reikėtų pakalbėti, ar gal ketinate kalbėti pirmininkaudami apie inovacijas ir apie tai, kad visa informacija būtų talpinama visuomenėje. Ir kai kažkoks naujas vaistas e, sukūriamas, tai reikėtų apie tai paskelbti ir e, reikia, reikia užtikrinti, kad tuo vaistu būtų galima naudotis iš karto, ne po 20 metų. Ar apie tai kalbėjote? Dėkoju, pon. Aš norėčiau pasveikinti atvykusiai ministrą. Aš priklausau pokariniai kartai, todėl labai skatinu solidarumą, labai jam pritariu. Jūs, ministrė, minėjote keletą elementų, kurie nebuvo buvo aiškiai apžvelgti. Nekalbėjot apie Europos senėjimo problemą. Europos visuomenė sensta, todėl turime pasirengti rūpinti žmonėmis, kurie sensta. Uh, ir užtikrinti jų sveikatą. Ministre, jūs minėjote keletą konferencijų, kurios vyks, bet ar uh, žadate spręsti visuomenės senėjimo problemą? Ar kalbėsit apie sveikatos priežiūros institucijų diversifikaciją? Reikia apžvelgti padėtį, kuri dabar yra skirtingose valstybėse. Ar nereikia mums vieningos sveikatos priežiūros sistemos? Žinoma, vienose valstybėse išteklių yra daugiau, kitose mažiau, tai yra akivaizdu. Bet gal reikėtų kažkokios bendros, pagrindinės, sveikatos priežiūros sistemos, kad nereikėtų kalbėti apie Graikijos, Švedijos ar Lenkijos iniciatyvas, kad galėtume kalbėti apie bendrą ES iniciatyvą. Dėkuoju. Dar vienas klausimas iš Rebekos Taylor. Ačiū, pirmininkė. Klausiu šito klausimo Kriso Deiviso kolegos vardu, kuris dėja negalėjo šiandieną dalyvauti. Noriu paklausti dėl oro kokybės ir sąsajos tarp nepatenkinamos oro kokybės ir e, e, kvepavimo bei širdies e, ir kraujagyslių lygų. Įvyko penkiose Europos šalise e, tyrimas. E, kuris, kurio išvados įrodo sąsąją tarp oro taršos ir širdies ir kraujagyslių lygų. Šis tyrimas nurodo, kad dabartinės oro kokybės taisyklės, net ir laikantis šių taisyklių, e, daroma žala sveikatai. Taigi noriu sužinoti, ar Graikija ketina uh, domėtis oro kokybės problema, kadangi, kaip suprantu, e, niekas nenori dar griežtinti tų taisyklių. Ačiū. Lais pokač dabar. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau taip pat prisidėti prie tų, kurie išsakė savo solidarumą su graikų tauta. Uh, kenčiančią, vis dar kenčiančią tautą. Pritariu kolegoms, kad dėl to. Tačiau tuo pat metu svarbu suprasti, kodėl dabar turi kentėti graikų tauta. Kartais e, žmonės e, suplaka viską į vieną ir lygą, ir vaistus, ir terapiją. Ne vaistai turi būti kaltinami dėl kančios, bet pati lyga. Ir jeigu ne gelbėjimo paketas, kurį parengė Trojka ir Europos Sąjunga, Graikija būtų galėjusi tiesiog imti ir subankrutuoti ir prarasti ne tik 25, o 50 procentų savo BVP. Taigi, manau, kad komitete, kuriame pilna gydytojų, reikia suprasti skirtumą tarp vaisto ir lygos. Bet, bet kuriuo atveju, solidarumo reikia. Trys trumpi klausimai. Pirmas. Dėl bendradarbiavimo su Turkija. Graikija taip arti Turkijos juk yra, kad neturi kito pasirinkimo, kaip tik bendradarbiauti daugelius klausimų, įskaitant ir visuomenės sveikatą, ir imigrantų sveikatą, ir migraciją. Ir dabar pirmininkančios šalies ministras galbūt galėtų išsamiau papasakoti, kaip Graikija galėtų padėti Turkijai šioje srityje ir atvirkščiai. Kitas klausimas. Sirijos tragedijos poveikis gėda visai Europos Sąjungai, kad nesugebama geriau padėti pabėgėliams iš Sirijos. Taip pat e, problemų kelia ir nesugebėjimas politiškai išspręsti krizės. Tačiau esame atsakingi ir už tai, kad palengvintume Sirijos pabėgėlių kančią. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ir galiausiai jūs e, tiksliai paminėjote, kad vyksta daktarų emigracija iš Graikijos. Tai nėra vien tik Graikijos problema. Rumunijoje, Bulgarijoje irgi patiriame šias problemas, tos dvi skur, skurdesnės ES šalis patiria didžiulę kvalifikuotų darbuotojų emigraciją į Švediją, Junktinę karalystę ir kitas šalis kur atlyginimai yra žymiai aukštesni. Taigi, ar yra kažkokia plataus masto sistema, padėsianti Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos gydytojus e, išlaikyti savo šalise? Ačiū. Ministre, žodis dabar jums. Ačiū, pirmininkė. Pradėsiu nuo pono Peterlės klausimo. Dėkoju už šį klausimą. Mes Graikijoje esame parengę programą, kuri vadinasi sveikata ir veikla. Ja galiu persiusti visiems komiteto nariams Jie atspindi Europos solidarumą ir kaip konkrečiuose sektoriuose viena valstybė gali padėti kitai. Ir ten jūs galėsite pamatyti konkrečias reformas, kurios jau pradėtos arba tuoj bus pradėtos. Kitos Europos šalis atvyko į Graikiją ir pasidalino savo patirtimi. Ponas Kumutsakis kalbėjo apie imigraciją. Čia taip pat mums reikia Europos solidarumo, ne tik Graikijai jo reikia, bet visoms šalims, kurios sulaukia tų pirmųjų imigracijos bangų. Ir čia mums reikia pagalvoti apie tinkamą problemos suvaldymą, nes tai yra visos Europos problema. Mes šią problemą įtrauksime į tarybos išvadas ir pagalvosime, kaip krizės laikais gali Europos solidarumas pasitarnauti krizę patiriančioms šalims. O kai dėl pacientų ir sergančių vėžių, nemanau, kad Graikijoje viskas labai gerai, kaip tik priešingai, bet dar sėki pakartosiu, kad pažeidžiamos grupės, kaip pavyzdžiui vėžio ligoniai, gauna medikamentus nemokamai. Tai nelengva, nes, kaip žinia, patiriame didžiulių problemų. Toliau, ponios Estrela, klausimas. Žinau, kad mūsų šalis dabar patiria panašias problemas – jos labiau kenčia nuo krizės nei kitos. Sveikatos sistemoje įsigalėjusi neligybė yra didžiulė problema. Rytoj aš kalbėsiu su e, darbo grupė, kuri yra atsakinga už neligybę. Mes kuriame nacionalinį pietų Europos šalių tinklą, kuris padės išsiaiškinti, kaip sprendžiamos neligybės veikato sektoriuje problemos. Krizės metu mes stengiamės išspręsti praktinės problemas. Sulaukėme Europos finansavimo sveikatos programoms, taip pat teikiame nemokamas paslaugas žmonėms – kurie neturi sveikatos draudimo ir kurie negali pasinaudoti kitiems prieinamomis paslaugomis. Mes pristatysime planą, kurį rengiame kartu su PSO. Taigi, bus parengtas minimalus sveikatos apsaugos tinklas patiems pažeidžiamiausiams visuomenės sluoksniams. Žinau, kad turime daug problemų, kadangi visiems, prieinamos yra, vis, visiems prieinama yra skubi medicinė pagalba, bet rūpinantis kasdienėmis sveikatos problemomis – prie sveikatos paslaugų labai sunku prieiti tiems, kurie neturi sveikatos draudimo, o mes kaip tik ir stengiamės situaciją pakeisti. Toliau atsakau ponui Skliteriui. Aš nesu prieš alkoholinių gėrimų ženklinimą. Tačiau štai atsakingos kitos ministerijos, o būtent maisto ministerija. Mes rūpinamės labiau prevenciją o ne ženklinimu. Ponas Karoflis, kuris atsakingas už šiuos reikalus, turbūt galėtų jums atsakyti tiksliai, tačiau aš asmeniškai esu už tai, kad vyktų tokie pokyčiai. O kai dėl naujų vaistų ir patentų, na, mane labai domina šis rytis, tačiau dar nepasistumėjome į priekį. Labiau susitelkę dabar esame ties susitarimu dėl klinikinių bandymų ir tradicinių metodų. Aš suprantu tai, ką jūs sakote, ir galbūt e, šis sprendimas padėtų išspręsti neligybę pasauliniu mastu. Tačiau už naujų vaistų kūrimą mokama labai daug, taigi nežinau, kaip galima būtų realiai pakeisti situaciją. Tačiau idėja tikrai yra įdomi, džiaugiuosi, kad ją išgirdau. Toliau, ponė Kumut sako. Manau, kad išdėstėte viską lygiai taip, kaip ir yra. Pirmininkaujantį Graikiją ir po to pirmininkausiantį Italiją yra dvi šalis, patiriančios tas pačias problemas, susiduriančios su imigrantų antplūdžiais. Tai didžiulė problema. Ir negalima jos palikti nacionalinėme lygmenyje. Kaip jūs teisingai pastebėjote, joks europietis nenori, nenori kad žmonėms, kuriems reikia sveikatos paslaugų jų ne, nesuteiktume. Tačiau kyla klausimas, kaip išspręsti šią labai skubę ir didžiulę problemą Europos lygmenyje. Taryba tikrai domėsis šiuo klausimu. Mes norėtume mobilizuoti valstybės narės sprendžiant šią problemą ir padėti tiek toms šalims, kurios e, sulaukia imigrantų antplūdžio, tiek patiems imigrantams, kad su jais būtų elgiamasi žmogiškai. Pone Hubner, dėkoju už jūsų nuoširdžius žodžius Mes darome viską, ką galime, labai sudėtingomis aplinkybėmis. Aš nelinkėčiau jokiai šaliai ir jokiai vyriausybei patirti to, ką mes patyrėme pastaraisiais metais. Kai dėl visuomenės senėjimo. Aišku, didėja sveikatos priežiūros paslaugų poreikis ir tai aktualu visoms šalims. Taigi, turime atsižvelgti į šį sudėtingą veiksnį pritariu Jums, kad šią problemą reikia spręsti visos Europos mastu. Visuomenės senėjimas yra Europos problema. Pone Taylor, jūs klausėte pono Deivis vardu. Be abejo, tarša kelia problemų. Su tuo susidurėme ir Ateinuose, kadangi labai dideli transporto srautai ir dėl to, kaip žmonės šildo namus savo dabar, mes glaudžiai bendradarbiavome su aplinkos ministerija. Ir iš tikrųjų iniciatyvos šioje srityje yra aplinkos ministerijos prerogatyva. Yra žinoma, kad oro tarša kelia pavojų visuomenės veikatai. Ir galvojame, kokią integruotą politiką pritaikyti sprendžiant šią problemą. Tai nėra tik Graikijos, bet visos Europos problema. Ir galiausiai, ponė Bokros, atsakau jums. Aš suprantu, kad jeigu šiandieną ne, neturėtume gelbimo paketo, Graikija būtų žlugusi. Daug kas to nesuvokia, bet tokia yra realybė. Sakiau, kad graikai prarado 30 procentų savo pajamų, jeigu būtume bankrutavę, būtume praradę 70, būtume žlugę. Europos Sąjungos dėka mes esame išgelbėti ir už tai esame dėkingi iš kitos pusės kaip ir visada, yra dvi medalio pusės, reikėjo patirti didžiulę įtampą ir daug ką paaukoti paprastiems graikams. Graikijoje 60 procentų jaunuolių yra bedarbiai. Turime pakeisti šią tendenciją prieš prarasdami visą kartą. Mes su Turkija bendradarbiaujame, mes esame kaimynai ir niekas nesitikė, kad pasiseks išlikti nebendradarbiaujant su artimiausiais kaimynais. Mūsų nuomonės dėl Kipro išsiskiria, negalima pamiršti, kad Kipras buvo okupuotas. Tačiau be šio konkretaus klausimo Bendradarbiavimas su Turkijos institucijomis vyksta glaudžiai, keliais lygiais, ypač sveikatos rytyje. Naujasis, naujoji horizonto tyrimų programa suteikia daug galimybių bendradarbiauti Graikijai, Turkijai ir kitoms Balkanų šalims. Turiu pripažinti, kad Turkija bankai nelabai aktyviai bendradarbiauja dėl migracijos srityje yra pasirašyti keli susitarimai dėl imigra... galimybės gražinti imigrantus į Turkijos teritoriją, bet e, nelabai paiso tų susitarimų. Turbūt galime sutarti, kad paktas un servanta – reiškia, kad kažk, jei kažką pasirašai, turi to laikytis, o Turkija to nedaro ir tai yra didžiulė problema. Europos lygmenių vyksta bendra veiksmų programa ir mes turime pabandyti jo, per ją išspręsti šią problemą. gydytojas Graikijoje kartais gali būti be darbo 3 ir 4 metus. O jeigu ras darbą, uždirbs 2000 eurų per mėnesį. O nuvykęs į Junknę karalystę per mėnesį uždirbs beveik 7000 svarų. Taigi sudėtinga įtikinti daktarus likti Graikijoje. Ypač jeigu jie dirba laisvoje rinkoje. iš tikrųjų specializuotų darbuotojų emigracija yra problema. Graikijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje investuojami pinigai į tokių e, e, darbuotojų mokymą, bet paskui e, nesugrįžta tos investicijos šaliai, kadangi jį, tos investicijos iškeliauja į kitą šalį. Darbą dienos. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Būtent e, tuos klausimus svarstys pirmininkaujantį Graikiją ir mes norėsime, kad tai būtų aptarta Europos lygio. E. Labai ačiū, ministrė. Dėkuoju už pasisakymą. Turiu pasakyti, kad e, su susidomėjimu laukiu jūsų pirmininkavimo. E, tiesą sakant, aš lygiai taip pat e, laukiau ir Airijos pirmininkavimo Graikija turi neįtikėtinę gilę istoriją, įsišaknyjusią demokratijos kultūrą. Aš žinau, kad susidurėte su sunkumais, bet lygiai taip pat aš optimistiškai vertinu jūsų galimybės įveikti juos. Žinau, kad piliečiams yra tekę um, e, paukoti labai daugą ir toliau e, tas bus daroma ir aš sutinku su jumis, mes turime stengtis, kad nesukurtume prarastosios kartos, ne tik Graikijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Tai yra milžiniškas iššūkis ir e, mūsų visų kolektyvinė atsakomybė. Mes neturėtume pirštais vieni kitus rodyti, mes turėtume stengtis kartu tas problemas išspręsti. E, Sveikatos apsauga yra tas rytis, už kurią mes esame visi atsakingi, nes sveikatą turime tik vieną, jeigu ją prarandame, nebetenkame nieko, todėl mes turime stengtis ją išsaugoti. Mane taip pat įkvėpia jūsų optimizmas, nes kartais žmonės skundės, skundžiasi net labai aukštų politinių lygmenių O jūs pripažinote, kad jūsų padėtis labai sunki ir pasakėte, kad e, susidurėte su nemažai e, psichologinių sunkumų išbristi iš tos padėties. Linkiu Jums geriausios kloties, Jūsų pristatymas buvo labai geras ir linkiu Jums sėkmės. E, galiu tik pasakyti, kad ir Jūs, ir Jūsų kolegos visuomet esate laukiami čia. O kalbant dėl dėrybų konkrečiais klausimais, Galiu pasakyti, kad mes visi esame visų pirma parlamentarai. Nesame nacionalinių vyriausybių atstovai, todėl stengiamės bendradarbiauti.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 So, ich bitte doch jetzt alle Kolleginnen und Kollegen. Taigi, prašyčiau visų kolegų susėsti. Noriu e, pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų organizacijų atstovus susėsti. Pone Šliuteriai, prašyčiau jūs kaip ir kitus kolegas, e, pavyzdžiui, ponė Berens, leisti pradėti posėdį. Kad, äh, dass wir jetzt beginnen können, und zwar, wir haben einen Einspruch nach Artikel Pabandykime pradėti. Pagal 88 taisyklės antrą dalį mes e, turime e, nepritarimą šviežios atšaldytos ir sušaldytos kaulių, avių, oškų ir naminių paukščių mėsos kilmės e, šalis e, ir kilmės vieta ponė Šliuter, Kalieta, ponė Tuk Sofija Kony nori pasisakyti. Kita tvarka, aš jums ir suteikiu žodį. Glenis, Glenis Wilmot, please. Pirmiausia, pristatys dokumentą Glenis Wilmot. Uh. Nesupratau, kad mano pavardę pasakėt, pirmininkė, ačiū. Man atrodo, kad tikrai puiku, kad galime tokią diskusiją organizuoti. Europos parlamentas visuomet pasisakė už kilmės šalies ženklinimą, e, skaitant ir skerdienos ženklinimą, tai yra labai svarbu vartotojams. Junktinės Amerikos valstijos ir jos jau pažymi, kur e, gyvūnas buvo užaugintas ir kur buvo paskerstas. Valstybės narės puikiai supranta, kad vartotojai tikisi aiškaus mėsos ženklinimo. Tarp kitko valstybių narių ministrai, daugelis jų, prasidėjus skandalui, pareikalavo, kad būtų e, pagerinta ženklinimo sistema. Žinoma, ženklinti turime ir apdorotą maistą, bet ta tema, kuri vis grįžta, o kol kas mes tik tai aptarėme šviežią iš anksto supakuotą mėsą. Mes turime nustatyti aiškiai ženklinimo taisyklės. Um, nurodant, kur gyvūnas e, buvo užaugintas ir kur paskerstas, leis vartotojams pasirinkti mėsą, vertinant jos transportavimo poreikius ir panašiai. E, jautiena jau yra taip ženklinima, todėl mes neturime sukurti skirtingos sistemos kitų rūšių mėsai. Be abejo, e, ta bertinė sistema prieštarauja maisto, informavimo apie maistą reglamentui negalima sakyti, kad e, e, vištiena ar keuliena e, yra kilusi iš tos valstybės, jeigu ji toje valstybėje kaip skerdienos pavydalu praleido keturis mėnesius ar vieną mėnesį. Lygiai taip pat turime galvoti apie sudėdamųjų dalių, pavyzdžiui, dešrose įvardinimą. Aš žinau, kad Europos komisija savo poziciją dabar svarsto, Maisto gamintojai, maisto pramonė ir kai kurios valstybės narės daro labai didelį spaudimą, tačiau dabartinis sprendimas yra nepriimtinas parlamentui, o svarbiausia, vartotojams tai yra nepriimtina. 83 procentai vartotojų teigia, kad tokios informacijos jiems reikia ir tai yra labai svarbus žingsnis atkuriant pasitikėjimą maisto pramonė, jeigu to siekiame. Ačiū. Dank, Ačiū, Glenis. Žodis panu Šliteriui. Na, Pirmiausia, sutinku su tuo, ką sakė ponė Vilmot, bet e, e, komisijos nariai atsisakė pasisakyti už transportavimo laiko sutrumpinimą gyvūnams. Ir taip pat e, nesutinkama, kad būtų visos trys vietos deramai paženklintos etiketėse. Mes e, suprantame, kad e, jeigu transportas nėra pažymimas, o pažymė tik tai e, auginimo vieta ir skerdimo vieta, yra prarandama daug informacijos. Kitas dalykas. Mes diskusijose vadovaujamės jautienos ženklinimo modeliu. Taigi mes atrodo tarsi bandom nukopijuoti tai, kas jau yra. Europos komisijos poveikio vertinime yra sukurti nerealistiniai kaštų įvertinimai, kai yra teikiami panašus klausimai valstybėms narėms. Nevaisant to, kad kainos padidėjo 10 procentų vienu atveju konkrečiu. Mes e, matome, kad didžioji dalis vartotojų vis tik nori, kad būtų paženklinta tokia informacija. Ir man kyla klausimas, ar tas 10 procentų iš tiesų yra pagristas skaičius. Jautienos kainagi 10 procentų ES nepadidėjo. Kodėl turėtų būti žymiai brangesnė kitos rūšies mėsa? Galbūt vištiena taptų šiek tiek brangesnė, bet be akivaizdu, kad vis tik nebūtų 10 procentų. Tai yra negeras, netikras skaičius, tengiantis sumažinti paramą e, ženklinimo reikalavimai. Vėliau mes, e, kai pradėsime diskutuoti apie mėsos ir perdirbtų produktų ženklinimą, manau, kad e, e, pabrangimas bus labai nedidelis. Bet vis tik pagalvokime, pažinėti ir 10 procentų, jeigu pabrangtų, o picoje būtų tik 10 procentų mėsos, pica negalėtų pabrangti 10 procentų, tai būtų nerealistiška. Čia mes pirmiausia kalbame apie įvairių rūšių mėsą ir mes visi tikimės, kad jūs pritarsite E, mano idėjai. Mes žinome, kad vartotojai didelę dalimi pasisako už. Net ir nustačius 10 procentų, 10 e, procentų didesnės kainas. Taigi, ko nori vartotojai, ko nori parlamentas ir kas patenkintų visus. Jeigu pramoninkai e, mums pradės skūstis dėl to, kokia primama sistema, mes pasakysim, kokia buvo mūsų pozicija. Renata Zomer. Renate Sommer. Verzeihung, ich habe äh, etwas geträumt. Ähm, Ačiū, atsiprašau, buvau užsisvajojusi. Aš pasisakau prieš šį pasiūlymą ir mielai papasakosiu, kodėl. Ši rezoliucija e, reaguoja į tai, e, tarsi yra atsakas į tai, kas jau buvo parašyta maisto ženklinimo reglamente. Aptardami tą reglamentą mes sutarėme, kad Europos komisija atliks poveikio vertinimo studijas e, dėl šviežios mėsos kilmės ženklinimo, pažymėjimo ir e, mes bandėme įvertinti, ar realu būtų e, nu, paženklinti tą kilmę ir kitas dalykas, kiek tai kainuotų. Tada Europos komisija atitinkamai gali vertinti padėtį ir pateikti savo sprendimą. Europos komisija tą padarė, mes susatėme labai griežtus terminus e, tyrimams, bet vis tik tam reikia laiko. Net ir didžiausi entuzijastai, e, kaip jau anksčiau buvo pasakyta, buvo nustebinti. Mus nustebino taip, e, ką, tai, ką Europos komisija nori padaryti. E, ženklinant kilmės e, valstybę. Ir vis tik šis reglamentas yra racionalus. Aš suprantu, kodėl taip yra daroma. Buvo patikrinta, ar vartotojai iš tiesų yra taip susidomėję kilmės ženklinimu. Ir vėl yra kartojama, kad vartotojai tuo suinteresuoti. Bet e, tiesa yra kitokia. Jeigu paklausimėm vartotojų, jūs tikrai norite etiketės apie tai, apie tai, apie tai, tai žmonės sakys, taip, mums reikia informacijos apie viską. Bet e, jeigu paklausumėt vartotojo, ar jūs esate pasirengę mokėti papildomai už tai, tai e, turi suprasti, kad papildomas e, ženklinimas kainuoja, tam reikia papildomų pinigų. Ir tada vartotojas sakys, aš nesuprantu. Ir jeigu žmogui reikės daugiau mokėti, tai turbūt tas susidomėjimas papildomų ženklinimų sumažės. Be abejonės, tas pats yra ir apie kilmės vietovės e, konkretų nurodymą. Yra sakoma, apie, kalbama apie 10 procentų padidėjimą. 40 procentų vartotojų sako, kad parduotuvėse skaito etiketės. Bet e, jie iš tiesų taip yra. Jei kaip vartotojų įpročių tyrimai rodo, e, tik 40 procentų etikečių skaito, tai e, turim suprasti, kad e, šis pasiūlymas nėra toks um, svarbus. Aš pati esu vartotoja, žinau, kaip atrodo vartotojai ir netaip jau lengva yra ištirti jų elgesį. Mm, nemanau, mes, kad mes esame visiškai teisūs, kai kalbame apie masinį vartotojų susidomėjimą ženklinimu. Poveikio vertinimas mano poziciją patvirtina. susidomėjimas e, e, kilmės ir skerdimo vieta. Ir žmonės gali žmonėms turbūt e, netaip jau dabar yra svarbu, ar mėsa yra iš ES ar ne. Bet kai kalbėjom apie ženklinimą, tai jau tą aptarėme. Yra vertinti skirtingi ženklinimo etiketėmis būdai. Žinome, kad jų e, kaina yra skirtinga taip pat. E, e, gyvūno užauginimo ir jo paskerdimo vietovės ženklinimai yra du skirtingi dalykai. Jie atitinka vartotojo poreikius Bet tai yra du skirtingi dalykai. Jeigu mes norime abu juos e, pažemėti, tai kainos e, atitinkamai išauga. E, administracinės ir apkalbam apie tūkstančių eurų sumas per metus. Mes čia nekalbame apie stambes bendrovės, kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra e, nepaprastai e, įtakojamos tokių sprendimų. Be to, sukūrėme papildomos naštos nacionaliniai administracijai, nes jos, jai e, iškeliamas reikalavimas e, vykdyti inspekcijas papildomai. Ar valstybės narės yra pasirengusios daugiau investuoti į tokias inspekcijas, kontrolės e, tikrinimus? Aš nedrįščiau pasakyti, kad taip. Pirmininkas prašo, kad kalbėtoja baigtų. Taip pat vartotojas turės papildomai mokėti už tai ir aš manau, kad 90 procentų visų kaštų e, turės padengti vartotojas. Mes turime e, paremti komisijos e, išmintingą pasiūlymą ir atmeskime šį pasiūlymą. Rod Berend, penkios. Refer uh, than my colleague. I'm very surprised to listen to Mr. Sommer because when we had the horse meat scandal. Kai kilo skandalas dėl arklienos, tai tuomet buvo kalbama apie tai, kad būtina nurodyti kilmi, kilmės šaliai ir e, auginimo vietą. Tačiau iš tiesų, ar visi yra įsitikinę, kad e, jeigu višta buvo auginama keturias savaitės kažkur tai, tai galima nurodyti, kad tai yra auginimo vieta ar tai yra kilmės vieta. Jeigu visi prisimenam, kodėl mes nusprendėm ženklinti jautienos e, kilmės vietą, e, tai, tai buvo todėl, kad žmonės norėjo žinoti, iš kur ta jautiena atkeliauja. Ir žinoma, kad čia e, reikia iš atskirties. Ir jeigu kalbama, kad paženklinus mėsą ji pabrangs, tai reikia tai įrodyti. Aš ir komisijai sakau, kad nepritariu tam, ką jį ketina daryti. Jeigu pasižiūrėtumėte į 26 straipsnį, tai ten labai aiškiai nurodyta, kad e, kilmės šalis turi būti privalomai nurodoma ir pateikiamos tam tikros išlygos. Taigi, kam pateikiamos tos išlygos? E, kalbama apie maltą mėsą ir smulkintą Taigi, jeigu taikysim tas išlygas, tai tikrai piliečiai nebus patenkinti. Aš e, tikrai noriu savo piliečiams pasakyti, rūpinasi jais, o kas jais nesirūpina. Dėkoju už trumpumą ir dabar pona Klaus labai trumpai. Dėkoju labai trumpai, pasisakysiu. Aš norėčiau priminti dar kartą ir klieno skandalą. Jis nesusijęs su ženklinimu. Tai jis buvo susijęs su sukčiavimu ir mes turime aiškiai tą suvokti. Mes negalime dokumentais įrodyti gyvūno gyvenimo ciklo ir apie tai neturim kalbėti. O dabar norėčiau žodį suteikti komisijai. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš taip pat labai trumpai pasisakysiu. Komisija iš, išplėtė savo įgaliojimų ribas. Aš norėčiau nurodyti į 1169 dokumentą ir ten kalbama apie jautenos žymėjimą ir taip pat nurodoma, kad uh, priklausomai nuo gyvūno veislės, ta ženklinimas gali skirtis. Taigi vienos mėsos tipas gali būti ženklinamas e, kitaip negu kitos ir reikia atsižvelgti į proporcionalumo principą. 26.9 straipsnis kalba apie e, vertinimą ir apie uh, gyvūno gimimą, auginimą ir skerdimą. Komisija, žinoma, atliko poveikio vertinimą tame kontekste ir susisiekė su, su įvairiomis suinteresuotomis šalimis nacionalinės administracijose ir siekė pusiausviros. Viena vertus vartotojai turi gauti informaciją apie mėsos kilmę, tačiau antra vertus buvo atsižvelgiama ir apie papildomas išlaidas ir kainos didėjimą vartotojams. Poveikio vertinimas ir uh, studija, kurią atliko išorės ekspertai, pateikė išvadas, kuriuose nurodoma, kad reikia siekti e, pusiausviros tarp kainos ir naudos vartotojui. Ir šiame kontekste uh, reikia taikyti geografinio proporcingumo modelį. Taigi kalbama apie jautienos modelį, kur nurodoma, kur gyvūnas gimė, kur buvo auginamas ir kur pars, paskerstas. Toks modelis yra pakankamai sudėtingas, nes pavyzdžiui, avys, keulės ar vištos ar vištų gyvenimo ciklas yra trumpesnis. Ir egzistuojanti gyvūnų identifikavimo sistema ne visada leidžia nurodyti kilmės šalį, taigi sukurtume papildomą administracinę naštą. Kalbant apie naudą vartotojams, buvo kalbama apie auginimo vietą. Euro barometras atliko studiją, kuri bus paskelbta po poros me, e, mėne, dienų. 88 8 procentai vartotojų sako, kad reikia ženklinti, kad reikia nurodyti kilmės šalį, bet tik 47 procentai pasisako už tai, kad reikėtų nurodyti ir tą vietą, kur gyvūnas gimė. O kalbant apie papildomas išlaidas, jeigu būtų taikomas jautienos modelis, tai 53 procentai išauktų vištieną, 40, keulieną, atsiprašau, 34 vištieną ir apie 30 procentų avieną. Ženklinimo kaštai tiek išauktų. Taigi išlaidos sudėjus bendrai beveik padvigubėtų. Ir žinoma, kad e, tas išlaidas turėtų padengti galutiniai vartotojai. Dėl maltos ir kapotos mėsos buvo, mm, kil, buvo nurodyta, kad reikia pateikti kilmės šalį, tuo atveju, jeigu mėsa buvo užauginta ne Europos Sąjungoje. Taigi reikėtų jau dabar toks ženklinimas yra galimas jautenos sektorija ir noriu priminti, kad jautenos sektoriui tai jau yra daroma. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau pabaigti pasakydama, kad uh, Komisija laikosi tos nuomonės, kad svarbiausia yra išlaikyti pusiausvyrą tarp vartotojo informatyvumo ir kainos. Ir todėl buvo priimtas toks sprendimas valstybių narių daugumą, kalbant apie įgyvendinimo procedūras. Dėkuoju. Taigi plenarinėje sesijoje mes dėl to balsuosime vasario mėnesį, o dabar norėčiau pakviesti Graikijos ministrą, kuris laukia ir ketina prie mūsų prisijungti. αυτό για να σκιάλει ένα. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze. Ponios ir ponai, raginu jūs visus susėsti ir tęsti darbo atvarkę. Norėčiau pakviesti Graikijos kaimo plėtros ir maisto ministrą, poną Anastasijų Caftarį. Žinoma, jis pris, pateiks prisistatymą, o paskui jūs galėsite užduoti klausimus. Visų pirma, koordinatoriai užduos klausimus, tuomet ministras atsakys, o po to uh, klausimus galės užduoti visi parlamentarai ir prašyčiau klausti trumpai, kad visi spėtų paklausti. Taigi, ministrė, mes labai džiaugiamės, kad jūs šiandien atvykote, apžvelgsite ne vieną temą. Viena iš tokių temų genetiškai modifikuoti organiz, organizmai. Tačiau e, darbo tvarkyje yra daugybė ir kitų klausimų. Ir taigi ties šiais klausimais dirbs ir Envi, ir Agri. Tačiau dabar norėčiau suteikti žodį ministrui ir žodis jums. Dėkoju. Ačiū, ponia Grotė. Pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė šiandieną um, pasisakyti šiame komitete, prasidedant penktajam Graikijos pirmininkavimui Europos Sąjungoje. Aš Jūsų komitetui pristatysiu mūsų darbų programą žemės ūkio ir žvejybos srityje. Dabar, kai Graikija perima pirmininkavimą tarybai, situacija yra pereinamojo pobūdžio ir tai yra posūkis kuriame labai svarbu užtikrinti mūsų sugebėjimą skatinti augimą ir užimtumą, ypač tarp jaunimo. Taip pat užtikrinti stabilumą ir e, klėstėjimą visiems piliečiams. Europos Sąjunga turi dar siekiai įtvirtinti savo misiją Europos piliečių širdise. Taigi augimo kovos su nedarbu ir ekonomikos ir socialinės sanglaudos gerinimo strategijos, taip pat tvarios reformos, kurios e, leistų dar gilesnę ES integraciją, taip pat leistų užbaigti pinigų politikos įgyvendinimą. Yra Graikijos pirmininkavimo prioritėtų esmė. Jūrų politika persipina su visais kitais mūsų prioritetais. Kai dėl žemės ūkio ir žuvininkystės srities prioritetų. Kaip žinote, šis rytis yra svarbi augimo ir užimtumo prasme. Mes tęsime darbą rengiant įvairiausius pranešimus ir kitus teisės aktų projektus, tačiau svarbiausia užtikrinti maisto saugą ir taip pat paisyti ekologiško, paisyti, kad nebūtų pakengta gamtai. Taip pat reikia rūpintis visuomenė ir piliečiais. Europa yra didelė eksportuotoja, jos saugumo standartai, gamybos saugumo standartai yra labai aukšto lygio. Jie ir toliau prisideda prie Europos įvaizdžio kėlimo. Žemė, bendroji žemės ūkio politika toliau reformuojama. Norime, kad požiūris į žemės ūkį būtų žalesnis ir veiksmingesnis. Taigi, pirma mūsų užduotis – užbaigti vykstančią BŽUP reformą. Turime pasirūpinti, kad komisija patvirtintų atitinkamus deleguotusius aktus ir nepaisant e, tam tikro anksčiau kilusio nerimo, atrodo, kad komisija patvirtins deleguotusius aktus, kurie atspindės mūsų politinį susitarimą dėl naujųjų BŽUP taisyklių. Europos parlamentas ir taryba galės dėl to susitarti ir todėl ES ūkininkai ir toliau turės progą gaminti ir investuoti. Tuo pat metu turime įvertinti tam tikras BŽUP priemonės ir nustatyti sritis, kuriuose reikia tobulėti. Turime sustiprinti šeimos ūkių poziciją, taip pat turime juos priartinti prie vartotojų, tam, kad abipusės patirtų didesnę naudą. Taryboje taip pat nagrinėsime pranešimą, kurio dabar laukiame iš komisijos šią temą. Taip pat tai yra pranešimas dėl 2007 metų reformos e, įvykdytos vaisių ir daržovių sektoriuje. Šis sektorius yra svarbus visai Europos Sąjungai. Taip pat pirmininkaujantį Graikiją ketina aptarti komisijos ataskaitą dėl pieno produktų sektoriaus ateities po to, kai baigs galioti kvotų sistema. Žemės ūkio produktų e, rėmimo dokumentas taip pat mums yra svarbus. Išnagrinėję komisijos pasiūlymus dėl šių priemonių peržiūros, e, dėl mokyklose taikomų programų, e, dėl žemės ūkio produktų dalymo, taip pat ekologiško ūkininkavimo pasiūlymai, Taip pat e, pienininkystės sektoriaus salose yra svarbus e, mums. Taip pat e, pagalvosim apie specialų salose pagamintų žemės ūkio produktų ženklinimą. Tikimės, kad komisija toliau gilinsis į šį klausimą ir pateiks teisės pasiūlymą. Kai dėl bendrosios žuvininkystės politikos jau pasiektas politinis susitarimas su Europos parlamentu dėl bendro valdymo. Ir čia pagrindinis tikslas yra užtikrinti tvaresnį žuvų išteklių valdymą. Tam, kad užbaigtume šią reformą, pagrindinis prioritetas turi būti susitarimas dėl Europos jūrų ir žuvininkystės fondo. darbo grupė ir ekspertų grupė parodė gerą valią tiek taryboje, tiek parlamente, siekiant realistiško sprendimo. Ir šios grupės ir toliau tes, tes bendradarbiavimą. Tam, kad būtų pasiekti tolesni rezultatai, reikia to bendradarbiavimo. Dar vienas mūsų prioritetas yra draudimas išmesti sugautas žuvis. Atsižvelgianti bendros žankistės politikos reformą, mes e, sureagavome į komisijos pasiūlymą. Taip pat tikimės paspartinti darbą e, rengiant reglamentą dėl giliavandenės žvejybos, atsižvelgiant į parlamento atliktą konstruktyvų darbą rengiant šį dokumentą. kai dėl gyvūnų ir augalų gyvenimo ir maisto grandinės saugos. Taryba pritarė komisijos dokumentų paketui dėl saugesnių gyvulių ir augalų ir saugesnės maisto grandinės. Ten taip pat e, kalbama ir apie sėklas bei biudžetą. Šis paketas buvo patvirtintas komisijoje. Jis skirtas tam, kad būtų galima spręsti kompleksinės atskirų sektorių problemas ir taip pat modernizuoti teisės, teisinę bazę. Tai yra labai svarbu siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą ir pasitikėjimą tarp verslo partnerių, o taip pat didinant maisto gamybos tvarumą. Europos Sąjungoje yra aukščiausio lygio maisto saugos standartai. Tačiau dabar patiriama krizė kyla kartais dėl sukčiavimo, kartais dėl netinkamo ženklinimo arba dėl to, kad nebuvo aptiktos gyvūnų lygos. Todėl reikia atnaujinti teisėjų kūros pasiūlymus. Graikija tikrai teiksi svarbu prioritetą šiam aspektui ir tęs dviejų anksčiau pirmininkavusių šalių Airijos ir Lietuvos pradėtą darbą. Atsižvelgiant į svarbę pažangą padarytą parlamente šiuo klausimu. Pirmininkaujanti Graikija užbaigs renkti techninę ataskaitą ir bus parengtas kompromisinis dokumentas, kuriame bus atsižvelgta į valstybių narių išsakytą nuomonę. Tuo pat metu pirmininkaujantį Graikiją atidžiai stebės Europos parlamente atliekamą darbą. Galima pabaigti tarp institucinės dėrybas vyksiančias pradėjus darbą kitai parlamento kadencijai o konkrečiai kalbu apie augalų dauginamąją medžiagą. Pirmininkaujantį Graikiją glaudžiai bendradarbiaus su parlamentu, kad būtų galima nutiesti kelią ateities susitarimui. Suvokiame, kad kai kuriems parlamentarams kyla nerimas, o taip pat ir piliečiai nerimauja dėl įvairiausių iššūkių, kurie minimi tame pasiūlyme. Taryba labai atidžiai nagrinėja šį pasiūlymą, taip pat domisi jo galimų, galimų poveikių ir pasiekmėmis. Tai yra svarbi šio pasiūlymo dalis ir, kaip minėjau, mūsų tikslas yra supaprastinti ir atnaujinti įvairiausias techninės priemonės, kurios jau galioja dabar keliarius metus. Be abejo, dar reikia daugą padaryti, kad taisyklės taptų aiškesnės. Net ir atsižvelgiant į deleguotųjų aktų įgyvendinimą. O kai dėl reglamento pasiūlymo dėl gyvulininkystės ir augalininkystės išlaidų. Stengsime, kad šis dokumentas būtų pasiūlyt, pa, pa, patvirtintas dar šio parlamento kadencijoje ir reikia pasiekti politinį susitarimą. Komisijos ataskaita dėl būtino mėsos ir jos kilmės registro mums yra svarbus dalykas. Pirmininkaujantį Graikiją yra pasiruošusi pradėti nagrinėti šios pasiūlymus susijusius su gyvūnų klonavimu, atsižvelgdama į parengiamasias tarybos darbo grupės, jos jau pradėjo diskusijas, jos žino, koks jautrus šis klausimas. Pirmininkaujantį Graikiją taip pat suvokia, kad aplinkos komitete neseniai buvo diskutuojama apie gyvūnų klonavimą ir mes ir toliau atidžiai stebėsime parlamento vykdomą darbą. Taip pat iš komisijos laukiame tolesnių pasiūlymų ir atliksime techninę tų dokumentų analizę, jeigu jie mums bus pateikti tinkamu laiku. Čia turiu omenyje maisto produktus, kurie gali būti naudojami kaip vaistai. Taip pat norime e, parengti tam tikrus teisės aktus atitinkančius Lisabonos sutartį Tikimės, kad komisija tuo klausimu parengs ataskaitą ir tikimės, kad ir su komisija mūsų diskusijos bus konstruktyvios. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie naująją ES miškininkystės ir miškų strategiją. Pirmininkaujant Lietuvai buvo priimtos tam tikros išvados dėl miškininkystės sektoriaus. Ir mes toliau, pirminkant Graikijai, rūpinsimės šios strategijos tolesnių įgyvendinimų. Taigi, pateikiau Jums trumpą Graikijos pirmininkavimo prioritetų apžvalgą įvairiose sritise. susijusiuose su žemės ūkio ir žuvininkystės tarybų kompetencija. Labai svarbu, kad mūsų pirmininkavimo metu vyks rinkimai į Europos parlamentą. Tai mus priverčia būti realistais, o taip pat dirbti pasišventusiai. Mes tikimės aktyvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu, nes jis yra būtinas, jeigu norime pasiekti savo tikslų ir rasti sprendimus įvairioms jautrioms problemams. Ačiū uždėmesį. Ir pirmininkė, aš dabar laukiu jūsų ir jūsų kolegų klausimų. Ačiū. Labai ačiū. Ministrė. Taigi, toks dabar bus kalbėtojų sąrašas. Dakos, Krista Klas, Danielis und Jill Evans. Habe ich jemanden? Ar visus išvardinau, nieko nepamiršau? Ne, nieko nepamiršau, tada pradėkim. Dagmar Rod Berends. Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė, tarybos pirmininkė. Ačiū už jūsų kalbą, Ir aš jums dabar norėčiau pateikti du klausimus iš dviejų skirtingų sričių. E, genetiškai modifikuoti organizmai ir klonavimas – mūsų komiteto e, ilgą laiką svarstomos temos. E, prieš keletą metų abi šios temos buvo aptartos pasiūlyme, teisėkuros pasiūlyme, bet Europos parlamentas nepatvirtino šio pasiūlymo, o valstybės narės irgi nenorėjo sutikti, nenorėjo sutikti su parlamentu dėl klonuojamų gyvūnų. Taigi pirmas klausimas. Europos komisija dabar jau yra pateikusi pasiūlymą, bet jame nėra nieko, visiškai nieko, e, kas būtų susijęs su klonuotų gyvūnų ženklinimu. klonuoti gyvūnai yra e, aprašomi kaip galimi pateikti rinkai, bet iš tiesų niekas to nedaro, nes e, gyvūnų klonavimas kainuoja per daug brangiai ir ekonomiškai tai niekiek nepasiteisina. Taigi mes, kai kalbame apie e, klonuotų gyvūnų antrąją ar trečiąją kartą, e, pradedame kalbėti apie visiško draudimo įvedimą. Ar jūs sutiktumėt su manimi, kad E, minimumas turėtų būti klonuotų gyvūnų ženklinimas. Aš turiu galvoje antros ir trečios kartos klonuotų gyvūnų ženklinimą taip pat. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Gerbės pirmininkė, kaip jūs žinote, ši tema nepaprastai jautri Europos Sąjungoje, jūs pats tai paminėjote. Europos parlamentas yra parengęs rezoliuciją tą temą stengdamasis užtikrinti, kad e, genetiškai modifikuotų kukurūzų o, 50, 5007 nebūtų leidžiamas. Taigi, kai kalbam apie e, pasiūlymą dėl leidimų išdavimą, ką jūs galvojate, ar ketinate e, tą temą svarstyti artimiausiais mėnesiais? Ar esate pasirengę pagal dabar pateiktą komisijos pasiūlymą šią temą diskut aptarti? Kaip žinote, Europos teisingumo teismas yra pareiškęs, kad Europos komisija kalbant apie kitokį produktą, E, turėjo priimti sprendimą, dalyvaujant valstybėms narėms. Ir, e, genetiš, ir Europos teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl tokio Europos komisijos sprendimo. Aš įsivaizduoju, kad e, dabar Europos komisija turės rimčiau vertinti valstybių narių ir Europos parlamento poziciją. Aš nemanau, kad mes galėtumėm išleisti daugiau produktų į rinką, kadangi negalime garantuoti jų saugumo. Net ir Monsanto ir kiti stambus e, gamintojai planuoja e, savo produktus išleisti rinką Junktinėse Amerikos valstijose. Apie tai bus kalbama e, greitai priimsimame transatlantinės priekybos susitarime. Aš manau, kad valstybės narys turėtų labai atidžiai stebėti padėti rinkoje. O dabar aš norėčiau sutelkti dėmesį į ES politiką ir paklausti, ar jūs sutinkate, kad kalbant apie kukurūzus, PNU 5007 yra pakankamas juridinis pagrindas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε. Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Norėčiau pasveikinti Jūs aplinkosaugos komitete. Mes taip pat esame viešos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Mūsų komiteto e, kompetencija turbūt e, veda prie klausimo, kurį aš jums dabar pateiksiu. Jis yra susijęs su ką tik kolegės paminėtų klausimų, tai yra klonuotais gyvūnais ir jų keliamomis problemomis. Kalbu apie visuomenės veikatos apsaugojimą. Jūs ir visi kiti Europoje puikiai žino, kad e, tie neįtikėtini pastarųjų metų skandalai E, sukūrė nepasitikėjimą vartotojų tarpe. Tai yra didžiulė problema. Ta pati galėtume pasakyti ir apie gyvūninės kilmės, ir apie kitokius produktus. Tai pademonstruoja poreikį visapusiškai informuoti vartotoje apie maisto kilmę ir kokybę, taip pat apie maistinę vertę. Europos piliečiams tai nepaprastai svarbu, O mano klausimas būtų toks. E, Graikijai pirmininkaujant Europos ministrų tarybai, ar jūs ketinate daryti politinį spaudimą, imtis realių, konkrečių žingsnių, kad būtų apsaugota ES visuomenės sveikata, galvojant apie labai svarbius uh, politinius sprendimus. Turbūt tai yra svarbiausias, tai būtų svarbiausias sprendimas ES ir ES parlamentui, nes ši tema nepaprastai aktuali, ji gyvybiškai svarbi Europos piliečiams. Tai yra susijęs su jų teisė gauti teisingą informaciją apie kokybę, kilmę ir maisto papildomą vertę. Krista Klas. Prezident. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad e, įvardinote savo programą. Dieve mano, balandžio 18 dieną Europos parlamentas jau pradės rinkimus. Ir to mūsų bendro darbo laiko lieka labai nedaug. Todėl aš e, Labai e, džiaugiuosi, kad jūs, kaip kaimo plėtros ir maisto saugos ministras, savo pasisakymę apimėte labai daug e, sričių, daugelio Europos parlamento komitetų kompetencijas. Pirmiausia, kalbama apie žemės ūkio politiką, agri komitetas e, čia dirbs labai aktyviai, mes laukiame deleguotųjų teisės aktų, kai kalbame apie žalinimą, suprantame, kad ta tema nepaprastai svarbi, jie apims daugelį metų, bet aš kaip šio komiteto narė galiu Jums pasakyti, kad žalinimas negali reikšti, kad bus žemė tiesiog atidedama. Vadinasi, e, kad e, siekiame e, tokiomis priemonėmis tvarumo, o jūs apie tai nekalbėjote. Ir čia taip pat mes kalbame apie žemės ūkio paskirties žemės naudojimą energetikos labui. Čia Europos parlamente mes dažnai kalbame apie biologinį kūrą. Ta tema mes baigėme svarstyti per pirmąjį svarstymą. E, pirmininkavusi Lietuva dėja nesugebėjo to klausimo išspręsti. Taigi, akivaizdu, kad e, tą klausimą greičiausiai jūs įtrauksite į savo darbo atvarkę. Kalbant apie biologinį kūrą, lemiamas faktorius yra sugebėjimas spręsti greitai. Nes kai kalbam apie biomasės kultūras, kai kalbam apie biokūro gamybą, turime vadovautis kitokią poziciją e, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo atžvilgiu. Ar tas klausimas bus e, nustumtas į šalį ir paliktas Italijai, ar Graikija jį spręs? Jūs kalbėjote apie dauginamasias medžiagas. E, Europos parlamentas čia imasi lyderio pozicijos, bet ir jūs turbūt dirbsite to klausimu. Jūs suprantate, kokios didelės naudos e, atneštų to 12 reglamentų sujungimas į vieną. Manau, kad reikėtų pasinaudoti turimų laiku ir e, sutvarkyti šią sritį. Linkiu Jums geriausios kloties pirmininkavimo metu. Tai būtų nauda Europai. Dėkoju. Pirmininkė. Ministras, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Graikiją dirbs konstruktyviai ir efektyviai ir išspręs daugybę klausimų, kurie labai aktualūs Europos Sąjungai. Taigi, ministrė, žinote, kad e, kalbant apie žalinimą, tai pasiekti rezultatai nuvylė. Taigi, atsižvelgiant į esamą situaciją ir jūsų paties poziciją, kaip pirmininkaujanti e, Graikija skatins įgyvendamų aktų prieimimą, ar bus procesas paspartintas. Ar jūs tam pritarėte ir ar remiate tai? Ar a, kokių nuostatų imsitės kovodami su klimato kaita ir aplinkos apsauga? kokias priemonės ir mechanizmus taikysite, kaip, ska, kaip teiksite pagalbą ūkininkams ir ypač jauniems ūkininkams, kad šie naudotų inovatyves programas ir priemonės. Kaip bus teikiamos paslaugos, kaip bus dalyjamas žiniomis, kurių taip trūksta mūsų valstybėse narėse. kaip bus dalyjamasi tomis žiniomis, kurios buvo žinomos prieš tai gyvenusiai kartai. Dėkoju. Dabar žodis Jill Evans. Dėkoju, ponė pirmininkė, už labai aišku pristatymą. Aš turiu klausimą susijusi su vartotojais pastaruosius du mėnesius e, svarbiausi dalykai buvo sėklos ir dauginamoji medžiaga bei genetiškai modifikuoti produktai. Ir būtent apie tai ir norėčiau jūsų paklausti. Praeitą ketvirtadienį e, parlamentas e, didžiąją balsų daugumą nubalsavo dėl rezoliucijos 1517. To, ta rezoliucija buvo atmesta, todėl kad komisija e, viršėjo savo įgaliojimus. Ir Europos teisingumo teismas nurodė, kad komisija nesikonsultavo su atitinkamais e, komitetais. Ir iš šios, šio atveju aišku, kad e, pasiūlymas buvo pakeistas ir tas pakeistas pasiūlymas turi būti nusiūstas gražintas į komitetą, o ne nagrinėjamas komisija komisijoje, taigi jis turėtų būti nagrinėjimas kitoje ECOFIN taryboje. Taigi reikia užkirsti kelią, kad tokia situacija dar kartą nepasikartotų. Žemės ūkio komitetas turėtų spręsti šį klausimą. Taigi mes tikimės iš Graikijos labai aiškios e, pozicijos ir išspręsti šią problemą. Dėkuoju. Dėkuoju. Žodis ponai Avuso. Ponė Avuso. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad pateikėte savo programą, ji tikrai labai išsami ir aš jums linkiu puikaus darbo pirmininkaujant ministrų tarybai. Jūs esate kaimo plėtros ir maisto ministras ir jūs uh, pateikėte puikią visų problemų, su kuriuom mes susidurėm apžvalgą. Maisto sauga Europos Sąjungoje tikrai yra puiki. Mano akimis žiūrint, tai puikiausia pasaulyje. Mes tikrai užkertam kelią visom problemam, kurios galėtų atsirasti maisto sektorija mes užkertam kelią nusikaltimams ir sukčiavimui. Žinoma, buvo tam tikrų sukčiavimo atvejų, tačiau e, norėčiau užduoti Jums keletą klausimų dėl maisto saugos. Mūsų, e, teisė, e, mūsų teisės aktai yra labai griežti ir ūkininkai dėl to skundžiasi tokiose šalise kaip Mano gimtojoje šalyje vabžiai e, dauginasi labai sparčiai, daug sparčiau negu Šiaurės Europoje, bet pesticidų naudojimas yra ribojamas ir mano šalies ūkininkai Dėl to nepatenkinti norėčiau sužinoti, kaip į tai reaguoja Graikijos ūkininkai. Tai yra vien, tik viena iš problemų. Žinoma, tai susiję su papildomomis išlaidomis. Dėl mėsos kilmės ženklinimo. Praėjusią savaitę buvo pateikta e, rezoliucija ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Nes kai kalbam apie mėsos kaip ingrediento kilmės šalies nurodymą, tai nemanau, kad čia yra kokiu nors problemų. Bet e, kalbant apie arklieną, tai čia susidariam su keliais teisės aktais ir visų jų reikia paisyti. Negalime e, vien, taikyti vieną kuri nors teisės aktą. Sanko komiteto atstovę Tatori norėčiau priminti ir jos nuomonę. Dabar dėl dauginamosios medžiagos, tai šis e, klausimas turbūt liks ir naujai išrinktam parlamentui. Čia kalbame apie ekologišką žemdirbystę, tam tikrų rūšių išsaugojimą ir nedidelio masto žemdirbystę. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Manau, kad reikia geriau apibriežti, kasgi yra nedidelio masto žemdirbystė. Ar tai yra tik tai tos daržovės, kurios auginamos vietoje ir naudojamos vietos rinkoje. Geriau reikėtų apibrėžti sėklas. 80 procentų bendrovių, kurios pardavinėja sėklas, yra mažos ir vidutinės įmonės. Tad jeigu teisės aktai nebus tinkamai gyvendami, mes sukursim šešėlinę rinką, kurios nebegalėsim kontroliuoti. Taigi mes turime remti mažus gamintojus, kad nesukurtume tokios rinkos, kurios nebegalėtume kontroliuoti. Dėkoju. Karen Lorenz. Mich hören können. Äh, okay, ich äh, möchte Sie sehr herzlich zu dieser Ratspräsidentschaft. Norėčiau pasveikinti Jūs, ministrė, atvykusiai pas mus. Ir turiu pasakyti, kad aš kaip vokietis <laughs> noriu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad Jūs perėmėte pirmininkavimą, nors Jūsų aplinkybės yra labai sudėtingos, bet norėčiau išreikšti Jums kuo nuoširdžiausią paramą. Gal aš pasikartosiu, bet tą patį klausimą keliu jau 20 metų. mes ES esame susitarę dėl daugelio dalykų patvirtinti dokumentai, bet jie nėra įgyvendinti. Galėčiau nežinau, kiek kalbėti apie tai. Aš noriu paklausti jūsų, ar turite kokiu nors minčių, kaip bus įgyvendinami mūsų sprendimai. Mes turime užtikrinti ne tik aukščiausius, bet ir bendrus vienodus standartus. E, matome, kad augalų apsauga Belgijoje ir Niderlanduose taisyklės skirtingos galioja. Aš esu ūkininkas, taigi žinau, kaip viskas yra ir norėčiau paklausti, ar jūs ketinate dalyvauti konferencijose ir kaip nors spręsti šį klausimą. Ačiū. Ponas Kristogelos. Kolegos jau iškėlė daug svarbių klausimų, ministrė. 1057 e, kukurūzų genetiškai modifikuotų klausimas, e, tai yra labai svarbus dalykas ir mes negalime atverti durų kitiems genetiškai modifikuotiems organizmams, mums pirmininkaujant po daugybės metų diskusijų apie tai buvo kalbama ir gruodį. Taip pat yra medaus klausimas medaus e, gamintojai ir vartotojai laukia sprendimų. Parlamentas balsavo dėl e, balsavo dėl e, pranešimo, kur kalbama apie medų ir jo sudėtinės dalis. Taryba turės apsvarstyti šį klausimą ir pateikti mums atsakymų. Tikrai yra daug rimtų problemų šioje srityje. Uh, taip pat palaikant dialogą su JAP. Norėtume išgirsti, ką mano pirmininkaujantį šalis ir taryba dėl to konkrečiai dėl produktų išklonuotų gyvūnų. Norėtume mm, paklausti, ar jūs esate e, parengę strategiją. JAV yra, iš JAV pusės yra spaudimas Europos Sąjungai nefiksuoti tokių produktų kilmės. Taigi norėtume išgirsti, kaip viskas klostosi šioje srityje. Taip pat būtų įdomu sužinoti, ar jūs e, pasižiūrėjote, kaip viskas yra su naujų e, narkotinių medžiagų susi turinčių nikotino draudimų. Ar valstybės narės yra, e, jau gyvena šį sprendimą uždrausti, ar žinote, kokia yra naujausia padėtis? Ačiū, dabar norėčiau suteikti vėl žodį ministrui. Dar kartą dėkoju. Dėkoju visiems už jūsų įdomius klausimus. Norėčiau nuo bendresnių gal temų pradėti, kaip kad gamybos procedūros Europoje, naujoji bendroji žemės ūkio politika ir su tuo susiję klausimai. Paskui kalbėsime apie konkretesnius dalykus, kaip GMO, medus ir klonuoti gyvūnai. Pradėsime nuo pirmų bendresnių klausimų. Vienas iš klausėjų buvo ponas Komucakų. Net ir tokioje nedėlėje šalyje kaip Graikija egzistuoja labai įvairialypė aplinka ir mes gaminame daugybę labai aukštos kokybės produktų. Jeigu pažiūrėsime į mūsų šalies žemės ūkį, pamatysime, kad e, salose, pavyzdžiui, egzistuoja vienos tradicijos, kalnuose viskas atrodo kitaip. Ir e, kai kuriuose lygumose, Tesalijos, Tesalijos lygumose vėlgi yra kitokia aplinka ir situacija. Ta pati principą galime pritaikyti visai Europai, nes Europoje egzistuoja didžiulė įvairovė e, ir tai yra didžiulis turtas ir privalumas. Europos, e, Europoje numatyta priemonių, kurios remia tokią kokybiškų produktų įvairovę. Europa nori paremti geografinių nuorodų sistemą, kilmės vietų e, žymėjimą. Dabar e, rengiamos etiketės, kurios žymės produkciją pagamintą salose, kalnuose ir e, bus tradiciniai produktai atitinkamai ženklinami. Tokia strategija skirta paremti kokybei, taikant realias priemonės ir paremti atitinkamas institucijas. Ir mes siekiame tų tikslų. Neformalus tarybos susitikimas Ateinuose mums pirmininkaujant yra numatytas. E, vyks ketvirtą, šeštą gegužės dieną. Ir mes pasižiūrėsime į tai, kaip, e, kokis, koks yra mūsų strateginis privalumas susijęs su produktų įvairovė. Ir kaip tai galima būtų paversti strateginį Europos Sąjungos e, tarsi strateginių turtų privalumu. Dėl žemės ūkio politiką. Apie žemės ūkio politiką ponas Danelis pateikė klausimą apie tai. Manau, kad politika, dėl kurios mes visi sprendėme, svarbiausi dalykai yra parodyti, kad Europos ištekliai bus skirti paremti žemės ūkiui. Gamintojai gaus paramos tie, kurie nori taikyti E, taip vadinamas žalinimo priemonės, apie tai kalbėjo ponė Klas. Norime paremti ir jaunus ūkininkus. Nepamirškime, kad e, sensta mūsų ūkininkai ir nuo to kenčia visa gamybė žemės ūkė Europoje. Taigi nenuostabu, kad daugiausiai naujosios žemės ūkio politikos išteklių būtų skirta jauniems ūkininkams. Kaip jūs žinote, gal ūkininkavime reikės mažiau energetikos, vandens išteklių, trašų, tačiau negalėsime vykdyti žemės ūkio, jeigu nebus ūkininkų. Ir dėl to turime dirbti sutelktai ir toliau. Dėl kitų iššūkių, e, kurie atsispindi naujoje bendroje žemės ūkio politikoje, mes žiūrime atidžiau į gamintojų ir vartotojų poreikius. Norime užtikrinti geresnę maisto kokybę, pasitelkta bus programa Horizontas 2020 ir norime e, pasirengti klimato kaitai. Mes norime ne tik tai sušvelninti klimato kaitos pasiekmes, bet ir uh, būti pasirengę išgyventi tokiamis aplinkybėmis. Kaip žemės ūkio ministras noriu pasakyti, kad mano šalis jau mato tuos uh, pokyčius. Ir jie veikia mūsų žemės ūkiui Pavyzdžiui, vaismedžiai, kai kurie nebeveda vaisių, atsiranda nauji vabščiai, lygos atkeliauja, naujos nematytos į mūsų šalį. Ir vienintelis būdas susitikrinti žemės ūkio tvarumą yra pasitelkti technologijas, e, mokslininkų tyrimų išvadas, genetiš, genetinę medžiagą, E, mūsų išteklius, tai yra turtas, kurį turėsime plačiau pasitelkti ateityje ir geriau panaudoti. Mums reikia įvairių priemonių, ar tai būtų moksliniai tyrimai, žinias, švietimas. Taip pat labai svarbus yra konsultantų vaidmuo, kurie susitiks su ūkininkais ir perteiks tam tikras žinias. E, yra nauja priemonė ES tai yra inovacijų klasteriai. Visi suinteresuoti asmenys, e, kurie dalyvauja atinkamuose procedūrose, tiek platintojai, tiek importuotojai, kiti dalyviai gali susitikti, keistis žiniomis ir patirtimi. Dėl konkretesnių klausimų dėl žemės ūkio politikos ir žalinimo. 30 procentų numatytų lėšų bus skiriama praktikai, kuri yra palanki aplinkai. Tai buvo politinis sprendimas. Jis rodo, kad ES institucijos klauso signalo, kurį siunčia visuomenė. Ypač tai svarbu ateities kartoms, nes tai reiškia tvarumą Mes turime galvoti apie ateities kartas, turime turėti švarų vandenį, švarę žemę ir turime gebėti gaminti maistą. Visi sprendimai pagal bendrąją žemės ūkio politiką rodo, kaip tų tikslų siekti. Pavyzdžiui, sakoma, kad reikia taikyti sėjomainą, reikia nesėti tų pačių kultūrų tuose pačiuose plotuose. Mes žinome, kad sėjomaina yra kur kas tvaresnis ūkininkavimo būdas negu monokultūrų kultivavimas. Turime taip pat daugiametės kultūras e, plačiau e, sėti, nes jos yra palankesnės negu metinės kultūros. Taip pat reikia skirti daugiau e, paramos ūkininkams, kurie tuo užsijima. E, kai auginami pašarai Europoje, tai ne tik užtikrinamas maistas, maisto tiekimas Europos vartotojams, Ir ne tik tuo prisidama prie viduržėmio dietos plėtojimo, kuri, kaip mes visi sutinkame, yra pati geriausia, bet taip pat mes remiame ir aplinkosaugos priemonės. Geriausias būdas sumažinti gamybos kaštams yra mažinant e, cheminių trašų importavimą ir su tuo susijusius kaštus. Nes galima e, išvesti augalus, kurie iš atmosferos pasiims azotą ir tai yra kur kas geriau negu cheminės trašos. Dėl ekologinės žemdirbystės smulkių vidutinių ūkių įmonių. Kaip jau minėjau, bendroji žemės ūkio politika numato, kaip padėti tokioms įmonėms, mažoms vidutinėms įmonėms, būtent mažinant biurokratinę naštą, numatytas naujos procedūros politikoje gamintojams, e, įmonėms, kurių dydis yra e, tam tikras ir e, norėdamos gauti paramą, jos neturės praeiti labai ilgus, sudėtingus biurokratinės procedūros. Taip pat trumpos tiekimo grandinės ūkininkų turgus yra labai svarbus smulkus ūkininkas ar ūkis gali atvežti savo produktus ir pardavinėti tiesiai vartotojams. Tai yra priemonės, kurios ir e, juda tą linkmę, apie kurią jūs kalbėjote. Tokiu būdu remiami yra smulkus ūkininkai ir tai yra mūsų tradicija ir tai yra Europos e, žemės ūkio e, sudėtinė dalis. Dėl kitų sudėtingesnių klausimų. E, parlamento e, narys iš Vokietijos apie tai kalbėjo. Aš pakartosiu, įgyventinį galima tai, kas yra paprasta. E, tokiu būdu smulkiam ūkininkui bus lengviau pritaikyti taisyklės. Sudėtingesnės taisyklės gali didesni ūkiai lengviau įgyvendinti. Dar norėčiau pasakyti, kad jeigu kalbėsime apie horizontales e, reformas, tai atsiras situacijų, kur valstybė narė, aišku, kalbės apie savo ypatumus ir gali kilti problemų gyvendant tam tikrus reikalavimus. Pateiksiu Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, žymėjimas tam tikrų teritorijų pagal bendrą žuvininkystės politiką. O... Ir atsiprašau, iškrovimas. Pavyzdžiui, labai gali būti sudėtinga iškrauti menkę viename uoste. Šalis, kuri laikosi procedūrų, viena, gali nesunk, viena šalis gali nesunkiai gyvendinti naujus reikalavimus, o mano šalyje, pavyzdžiui, galbūt sugaunama 30 kitų rūšių žuvų, netiek daug, ir mes turime tada jas iškrauti gal 150 uostų. Tai įsivaizduokite, kaip sunku bus įgyvendinti šį reglamentą. neturėtume paprasčiausiai skirti lėšų, kad galėtume patvirtinti, jog vienas kilogramas e, žuvies buvo iškrautas teisingai. Dėl konkretesnių klausimų, pavyzdžiui, klonuotų gyvūnų, tai aišku aktualu yra visiems, apie tai jau kalbėjęs esu anksčiau. Diskusijos dėl pasiūlymų neseniai vyko, man regis, komisija pateikė pasiūlymą gruodžio 19 dieną. Bet kol kas, atsiprašau, kol kas nevyko diskusijos dar taryboje, bet tuoj pat e, numatyta jas pradėti. Mm, dabar tarybos vardu galiu pasakyti, kad e, pirmininkaujanti šalis nori, kad taryboje būtų dirbama ir jau numatytas tvarkaraštis dėl GMO. Tai labai aktualus klausimas. Jis rūpi visuomeniai. Jūs puikiai žinote, kad 2000, nuo 2010 metų nebuvo patvirtinta nei vienos augalų veislės, kurią būtų leista kultivuoti. ES naujausias atvejs tai yra Enflora bulvės, apie kurį jūs kalbėjote. Gruodį buvo atšauktas leidimas, taigi vienintelis, vienintelė kultūra yra kukurūzai 810 ir netrodo, kad bus e, atnaujinta, e, atnaujintas leidimas kad bus siekiama atnaujinti leidimą. Kitas, kita veislė kukurūzų yra 1057, tai yra konkretus atvejs, komisija yra pateikusi pasiūlymą ir teismo sprendimas yra priimtas, jūs taip pat įminėjote. Mes laikomės korepere nustatytų procedūrų. Šiandieną techninėme lygmenyje bus sprendžiamas jis klausimas, o penktadienį koreperas jį nagrinės. Norime pasižiūrėti tai, kaip valstybės narės ketina balsuoti. Procedūra yra labai konkreti, specifiška, egzistuoja taisyklės, darbo tvarkos taisyklėse ir nėra galimybė išsisukti nuo tų taisyklių taikymo ir mes jas tikrai taikysime ir jų laikysimės. Dėl e, saugos gyvūnų didesnės priemonių paketo. Atsiprašau, kad kalbu per ilgai, galbūt sako ministras, bet noriu išsamei atsakyti klausimus. Dėl saugos gyvūndesnės ir augalų ypač augalų dauginamosios medžiagos. Graikija pirmininkaudama dirbs kartu su Europos parlamentu ir visa taryba tam, kad būtų ateityje užsitikrinti užtikrintas e, sutarimas, kai kurie Europos parlamento nariai išreiškė vairių nugastavimų. Partijos ir frakcijos taip pat yra kalbėję apie įvairius iššūkius susijusius su pasiūlymu. Parlamentas yra labai aiškiai išsakė savo nuomonę apie galimas pasiekmes ir poveikį. Turime modernizuoti, supaprastinti įvairias techninės priemonės, kurios egzistuoja jau keletą metų. Tai reiškia didelį darbą, daug darbo sutinku, tam, kad turėtume aiškės taisyklės ir užsitikrintume teisinį aiškumą. ar tai būtų įgyventinimo ar deleguotėjai aktai. Graikijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai, tai yra labai e, rimtas klausimas. Mes žiūrėsime į tai. ir pasinaudosime visų turimų laikų per pirmininkavimą. Tikrai žiūrėsime labai rimtai į šį klausimą. Labai ačiū, nebenoriu e, daugiau kalbėti. Pasakiau viską. Ačiū suteiktą laiką. Dėkuoju, ministrė. turėsime progos e, grįžti prie šių klausimų ir dėrėtis dėl konkrečių dokumentų. Envi komitete mes e, parengėme daugiausiai teisėkuros pasiūlymų iš viso parlamento, todėl, e, kad norime užtikrinti testinumą nes kitas parlamentas, kad neturėtų pradėti vėl visko nuo pradžių. Taigi, jums linkiu visokiojopos sėkmės. Iš tikrųjų, tai bus tikras darbų maratonas. Turėsite nubėgti tą patį atstumą, bet daug greičiau nei kitos pirmininkaujančios šalis. Turėsite tai padaryti iki balandžio, nes paskui vyks rinkimai. Vėlgi, visokiojopos jums sėkmės. Aš to paties linkėjau ir sveikatos reikalų ministrui. Labai džiaugiuosi, kad perėmėte pirmininkavimą ir kad jūsų ekonomika atsigauna. Žinau, kiek turėjote stengtis, kad įveiktumėte šią krizę. Aš asmeniškai jums to linkiu, nes dažnai atostogauju Graikijai. Taigi, visokiojo pasiekmės jums ir Graikijai. Ačiū.